Dear colleagues, I, I would like to start our, uh, our meeting. Uh, we... Mėly kolegos, pradėsime posėdį nuo dešimtojo darbo atvarkės punkto. Pradėsime keitimąsi nuomonėmis su Michaeliu Šnaideriu, kuris yra regionų komitetų nuomonę rengiantis pranešėjas apie sanglodos politikos ateitį. Uh, Mes e, darbo grupėje jau keitėmės nuomonėmis su ponu Šnaideriu ir tikimės, kad visas regi komitetas galėtų išklausyti Šnaiderio minčių apie sanglaudos politikos ateitį. Taigi, Michaeli, žodis jums. Ačiū labai, ponė Hübner. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą. Ne pirmą kartą dalyvauju šio komiteto posėdėje. regionų komiteto e, pranešėjui dalyvauti jūsų komiteto posėdį ir e, kalbėti su jumis, išklausyti mhm. jūsų rekomendacijas yra labai naudinga. Tai tokia situacija, iš kurios visi galime pasipelnyti. Regionų komitete mes parengėme mhm. taip vadinamąją uh, um, perspektyvinę nuomonę, mhm. kuri buvo rengiama nuo praėjusių metų vasaros. Um, mūsų komitetas buvo paprašytas parengti nuomonę dėl sanglodos politikos ateities, tokia perspektyvinė nuomonė, mes tai ir padarėme. Balandžio 15 dieną dėl šios nuomonės buvo balsuojama, ji buvo priimta mhm džiugiai galiu Jums pasakyti, kad vienbalsiai buvo priimta ši nuomonė. Aišku, būtų buvę labai paprasta e, sulaukti daugumos palaikymo, e, jei į nuomonę būčiau sutraukęs visus pakeitimus, taip neįvyko, tačiau vis dėlto nuomonė buvo pritarta. Uh, Mes išliekame labai nuoseklus ir toje nuomonėje ir atsispindi mūsų nuosekli nuomonė. Ponės ir ponai, nenoriu, kad mano pranešimas būtų techninio pobūdžio, nesigilinsiu į detalės, pačią nuomonę jūs turite. Aš norėčiau pabrėžti galbūt pačius pagrindinius aspektus ir apžvelgti pagrindinės aktualios diskusijos perspektyvas. Mm. Svarbiausia mintis e, šioje nuomonėje yra ta. Mes bendrai pasisakome už stiprios ir tvarios Europos sąnglaudos politikos e, laikymasi. Tokios politikos, kuri apimtų e, visus regioninius, nacionalinius, institucinius vienetus. Mes esame įsitikinę, kad sanglaudos politika kitaip nei kita, e, bet kokios kitos ryties ES politika yra labiausia <clears throat> suprantama ES piliečiams. Ji ir aiškiausia jaučiama. Jaučiama tiek socialiniuose, tiek ekonominiuose procesuose, nes būtent sanglaudos politika duoda postumį šiems e, procesams. Mes tikimės, kad ateityje ženkli ES biudžeto dalis bus skiriama <clears throat> sanglodos politikai įgyvendinti įvairiuose ES regionuose. Tiesa, mes nesigiliname į biudžeto klausimus, tiesiog e, parengėme tą bendrąją perspektyvą. Kalbant apie naujuosius iššūkius, mes pritarėme komisijos pozicijai, kad e, vertinant e, ekonominę, teritorinę ir socialinę sanglaudą atsiranda naujos tendencijos klimato kaita, saugus energijos e, tiekimas, demokratiniai poslingiai, globalizacija yra tie Um, iššūkiai, kurie mūsų laukia. Šie nauji iššūkiai tampa iššūkiais ir sanglodos politikai, ypač todėl, kad šie nauji iššūkiai tik padidina atskirtį tarp vargingų ir turtingų ES regionų. Šias iššūkius atremsime tik tuo met, jei mums pavyks sustiprinti regionų patrauklumą ir e, stiprumą. Mes nemanome, kad reikia kurti naujus struktūrinės politikos e, instrumentus, nereikia numatyti naujų tikslų sanglodos politikai. Ponės ir ponai, mes e, savo nuomonėje pabrėžiame, Ir tai sakau vertindamas ir ekonominę, ir finansinę krizę, kuri mus kankina jau pusantrų metų. Taigi mes pabrėžiame, kad Europos anglodos politika gali įnešti didelį indėlį skatindama socialinę sanglodą, mažinandama socialinę atskirtį Europos Sąjungoje. Kaip tik krizės akivaizdoje socialinės sanglaudos stiprinimas ir jos susijimas su ekonominė sanglauda turi būti labai e, svarbi tema. E, Europos socialinis fondas tam ir skirtas. Jis ir ateityje e, liks labai reikalinga priemonė socialiniai sanglaudai skatinti. Manome, kad panašių socialinės sanglaudos tikslų turėtų būti siekiama panaudojant ir kitų struktūrinių fondų lėšas. Kalbant apie Europos struktūrinius fondus, mes pabrėžiame, kad jie yra labai svarbi priemonė, galbūt pati svarbiausia priemonė, padedanti visiems regionams suteikti galimybę išnaudoti savo neišsemamą um, užimtumo ir gerovės potencialą. Noriu priminti, kad e, ponia Hubner ir būdama komisijos nare e, teigė, optimistiškai teigia, kad kiekviename regione galime rasti um, augimo ir klėstėjimo potencialą ir e, reikia tik jį pastebėti ir sugebėti e, tą potencialu, to potencialu pasinaudoti. Struktūrinių form, fondų lėšų padalyjimas negrindžiamas labdaros principu. Mes e, nedaliname aukų. Mes e, siekiame, kad regionai ilgojo laiko tarp perspektyvoje suklestėtų. Turime sureaguoti ir į Frederiko Barko mintis. Jis kalbėjo apie priežastingumą ir lankstumą. Skirdami finansavimą regionų plėtrai turime išlikti labai lankstus. Tik tokiu būdu bus įmanoma pasiekti bendrų europietiškųjų tikslų. Tai reiškia, turime išlikti labai lankstus ir nesilaikyti įsikandus vien to priežastingumo, nematyti tik europietiškųjų tikslų, tačiau matyti ir būtinybę kad patys regionai auktų. Aišku, reikia gerbti subsidarumo principą, Ponios ir ponai, mūsų mintys apie ateities anglodos politiką pirmiausia remiasi kai kuriais principais. Mes manome, kad ir ateityje e, sanglodos politikos e, svarbiausių tikslų uh, bus pati sangloda. Susitelksime ties pačiais svarbiausiais tikslais, nedalinsime jų į smulkesnius. Akcentuojame, kad e, sanglodos politika turėtų būti decentralizuota. Na, o kalbant apie finansavimą, mes e, manome, kad fondų lėšų panaudojimas turėtų būti patobulintas. Tarsi skliausteliuose pastebėsiu, kad mm, Saksonijos Anhalto žemėje Vokietijoje mes dar praėjusiais metais pradėjome naudotis e, fondų lėšomis. Tiesa, ES audito rūmai e, tarsi prieštarauja um, lėšų panaudojimui iš šių fondų, tok, bandant įgyvendinti tokius tikslus kaip kova su klimato kaita. Na, aišku, Saksonijos Anhalto žemės atvejis gali būti precedentas, tačiau mes manome, kad ir ateityje turėtų būti įmanoma pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis e, ir kitais tikslais. Kalbant apie sanglodos politikos ateities e, struktūrą, Turiu pasakyti, kad ir ateityje labiausia remiami turėtų būti daugiausia atsilikę atokiausi regionai. Mes ilgai kalbėjome apie regionų klasifikaciją, kokiais rodikliais remiantis galėtume suklasifikuoti uh, tos regionus. Ir turiu pasakyti, kad mes vienbalsiai nutarėme pagrindiniu rodikliu pasirinkti BVP rodiklį. Praeitis parodė, kad šis rodiklis buvo tinkamas rodiklis klasifikuojant regionų pažangos lygį. Aišku, gali būti ir kiti rodikliai, ypač vertinant sanglaudos politikos e, sėkmę, e, turėtume įtraukti ir kitus rodiklius, ne tik BVP. Tačiau klasifikuojant pačius regionus, tikrai reikėtų remtis tik BVP. Po 2013 metų baigsis paramos teikimas vadinamiesiems pereinamojo laikotarpio regionams. Tai yra tiems regionams, kurių BVP yra daugiau nei 75 procentai viso ES BVP. Šie regionai likščiau buvo finansuojami daug daugiau nei kiti regionai. Aš noriu pabrėžti, kad E, šios regionus pasiekia šimtai milijonų ES e, eurų. Ir aš manau, kad šio finansavimo neturėtume nutraukti 2013 metais, nes tokiu būdu iškils grėsmė pasiektam tvarumui ir klėstėjimui. Kalbant apie teritorinį bendradarbiavimą, manome, kad ir ateityje šiai temai turi būti skirtas didelis dėmesys tiek tarp regioninis, tiek e, skirtingų valstybių narių bendradarbiavimas turi tapti labai svarbia tema. Mm-hmm. Skiriant finansinę paramą, į šį aspektą taip pat reikia atsižvelgti. Nuomonė taip pat e, yra išreikšta mūsų pozicija, pabrėžianti, kad reikėtų mažinti biurokratinę naštą, skirstant struktūrinių fondų lėšas, reikėtų daugiau lankstumo, reaguojant į atskiras e, valstybių narių aplinkybės. Pavyzdžiui, aš galėčiau įsivaizduoti, kad nacionaliniai audito rūmai galėtų būti labiau įtraukti į struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimą. Ponios ir ponai, baigdamas galiu pasakyti, kad e, dabar vyksta ir diskusija apie ES 2020 metų politiką. Ir struktūriniai politikai yra skiriama dėmesio ir rengiant šią strategiją, tačiau turiu pasakyti gan atvirai, mes buvome labai nusivylę šią 2020 e, metų strategiją, todėl kad sanglodos politikai um, skiriamo akcento mes ten tiesiog neradome. Tiesa, 2020 m. strategijos tekstas buvo patobulintas ir vasario mėnesį parengtame variante e, jau minima ir samglaudos politika. Tiesa, aš manau, kad dar turime mm, daug ką aptarti ir strategijos tekstą dar reikėtų redaguoti. Negali atsitikti taip, kad ateityje sanglodos politika būtų vertinama kaip laikina 2020 metų strategijos politika. Tos pagrindinės iniciatyvos negali riboti sanglodos politikos, todėl kad sanglodos politikos priemonėmis siekiama sukurti ilgalaikę tvarę ir veiksmingai vykdomą politiką skirtingose regionuose. Antras dalykas - vietinių įstaigų veikla 2020 m. strategijoje visiškai nepabrėžiama ten nekalbama apie subsidarumo principą, nepripažįstama kokios didelės pažangos dar prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai e, pasisekė pasiekti būtent e, vietinėms įstaigoms. Mes manome, kad e, vietinėms regioninėms įstaigoms ir įmonėms neskiriama pakankamai dėmesio. Ateityje turėtume akcentuoti regioninio, vietinio ir europinio lygmens bendradarbiavimo svarbą. Na ir baigdamas noriu pasakyti, kad aš kartu su kolegomis Vanisteroj ir Lambert e, svarščiau, kaip būtų galima galbūt sudaryti kažką panašaus į sutartį ar teritorinį paktą ar kuriame atsispindėtų mano minėto bendradarbiavimo būtinybė. Kartu su kolegomis mes parengėme deklaraciją ir ateityje e, ir jums pateiksime svarstyti tą vadinamąjį teritorinį paktą. Tiek norėjau pasakyti apie sanglaudos politikos ateitį ir dabartinę situaciją. Ačiū labai uždėmesi. Labai ačiū ponė Schneider. Ir dabar pradėsime e, diskusiją. Ir ponas Lambert e, yra pirmasis pasisakantis. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį rytą pradėjome dirbti anksti, tai yra geras ženklas, nes svarbu labai anksti įsitraukti į diskusiją ir išsakyti nuomonę. Tačiau Kol kas mes tik tai susitarėme dėl savo nuomonės apie šio komiteto e, ateities regioninę politiką. Mes įsteigėme darbo grupės, kai kurie mūsų buvo pakviesti dalyvauti apmastančiųjų grupėje. Dabar mes turime tam tikrą pagrindą kuriuo remiantis galime e, kurti sanglaudos namus. Mes turėtume patį šiandieną pamastyti, ar mes kaip komitetas galime prie to prisidėti. Labai atidžiai klausiausi regionų komiteto, kuris priėmė savo ataskaitą, tai ne tik liaudės frakcijos ataskaita, ją vieningai priėmė liaudė, e, regionų komitetas. Ir norėjau tik pakomentuoti, kad tai nėra liaudės frakcijos, o regionų komiteto dokumentas. kalbama apie pagrindinius sanglaudos principus, apie tikslus ir metodus. Nepa, nekartojate čia visko, kas parašyta, tačiau jūs pasakėte, kad Europos BVP vienam gyventojui rodiklis yra vienas iš pagrindinių kriterijų, kurį mes norime palikti ir liaudės frakcija tam pritarė. Taip pat reikia atsižvelgti ir į teritoriališkumą. Sakote, kad valstybės narės yra atsakingos už veiksmų programas. Tai galima apibrėžti skirtingais būdais vietinių ir regionių lygmenių, kad būtų patenkinti vietinių žmonių poreikiai ir norai. Tačiau dabar, kai yra krizė, mes iškeliame kriterijus kokiems region, kokie regionai priskiriami kokioms kategorijoms, kokie yra jų tikslai. Neįmanoma paprasčiausiai pasakyti, kad kai kuriems regionams sekasi geriau ar blogiau remiantis senais skaičiais. Jeigu regione yra virš 20 procentų nedarbo lygis, tada jame yra problemų ir turime šį regioną įtraukti į savo tikslus. Taip pat kalbėjote apie perinamojo laikotarpio regionų kategoriją, tai yra, kai regionai perina iš vienos kategorijos į kitą. Mes visų pirma nežinome, kokie tai yra regionai, antra, mes nežinome, kokio dydžio būtų ta grupė, o trečia, ar mes turime pereimo mechanizmą. Ir ar uh, jie gali pereiti iš vienos kategorijos į kitą uh, laiku. Nes jeigu pereinamų laikotarpio taisyklių bus daug ir regionai e, pereis iš e, vieno tikslo į kitą, aš nežinau, kaip tai atsilieps finansiškai. Galiausiai jūs pasakėte, kad Lisabono strategija 2020 metų strategija aktuali ir jį bus aptariama parlamente. Tikiuosi, kad birželio mėnesį per plenarinę sesiją mes e, dėl to priimsime savo nuomonę. Jūs sakote, kad Lisabonos darbo tvarkėje nedaug buvo padaryta ir Vimkokas sakė tą patį. Reikia pasimokyti iš savo problemų, reikia žinoti, kas yra už tai atsakingas ir kas lyderauja. Tačiau dabar už tai atsakingos valstybės narės, jos vadovauja politikai ir Lisabonos darbotvarkės didžiausia, didžiausia nesėkmė buvo ta, kad mes Nedirbome su decentralizuotais partneriais, miestais ir regionais, mes jų neįtraukėme. O regionų komitetas sako, kad mes norime e, stebėti tą e, iniciatyvą, pagal kurią galima būtų daryti pažangą siekiant tikslų. Tačiau kila rizika, kad mes galime pakartoti tą pačią klaidą. Kai mes diskutavome apie 2020 metų e, strategiją plenarnėje sesijoje, sakiau, kad į šią strategiją reikia įtraukti vietos lygmenį, regioninės institucijas. Turime suteikti joms galimybę e, dalyvauti diskusijoje valstybėje narėje ir priimti sprendimus. Žinau, kas atsitiko Niderlanduose. Parlamente buvo diskutuojama apie Lisabonos strategiją. Mes sakėme, kad viskas vyksta gerai, tai yra Europos reikalas, einam prie kito klausimo. Tačiau mes vėl tą patį darysime. Reikia pasižiūrėti į komisijos tekstą. Ten yra kažkas parašyta apie komunikaciją su decentralizuotomis valdžios institucijomis. Tačiau to nepakanka. Tai labai trumparegiškas požiūris. Reikia juos įtraukti, ne tik su jais bendrauti. Tad man patinka teritorinio pakto idėja, nes e, jis įtrauks vietinius žmonės kaip į tai yra įtraukiami visi regionai, visi žmonės. Europos komisija turi tai pasakyti. Norėčiau, kad kažkur būtų numatytas tam įsipareigojimas. Ir man tikrai kelia nerima, kad kai mes kalbame apie 2020 metų strategiją ir jeigu mes neturėsime įsipareigojimų, uh, E, įtraukti vietinį lygmenį, tai man tai kelia rūpestį. Aš pritariu Jums ir pasakysiu tą patį kitoms politinėms frakcijoms, mes galime pagalvoti, kaip tai numatyti ne, mūsų rezoliucijoje dėl 2020 strategijoje ir aptarti plenarnėje sesijoje. Ačiū. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū labai, ponė Šnaideriui, už pranešimą. Aš jau susipažinau su šiuo dokumentu ir žinau, kaip vyksta debatai regionų komitete. Jie beveik atspindi mūsų komitete, mūsų parlamente vykstančius debatus. E, todėl manęs visai nestebina, kad daugeliu klausimų mūsų nuomonė sutampa. Aš visiškai pritariu ir beje apie tai kalbėjo ir mano kolega Lambertas, mes turime labai atidžiai sekti, kad sanglaudos politika netaptų uh, tuo biudžetu, iš kurio finansuojamas 2020 e, metų strategijos įgyvendinimas. Uh, Turiu pasakyti, kad dar iki 13 metų vyksta tarsi Lisabonos strategijos įgyvendinamas. Na, mes dabar visi pripažinama, kad ši strategija nebuvo sėkminga ir mes netgi nesistengėme panagrinėti, kodėl ši Lisabono strategija sužlugo, galbūt būta klaidų įgyvendinant sanglodos politiką, tačiau nenagrinėdami jokių klaidų mes ėmėme ir sukūrėme naują politiką ateinantiems dešimčiai metų. Tačiau mes visi žinome, kad Galbūt ir 2020 metais mes vėl atsidursime panašioje situacijoje, jei nevertinsime nuveiktų darbų. Taigi situacija yra na, truputėlį sudėtinga. Mes tikrai, mano supratimu, turėtume labai atidžiai sekti ir sanglodos politiką vertinti kaip savarankišką politiką. Gerai, jei ši politika papildo 2020 metų strategijos įgyvendinimo politiką. Manau, kad gali šios dvi politikos eiti ir koja kojant, tačiau nepradėkime vienos politikos išnaudoti kitos politikos naudai. Norėčiau užduoti ir vieną klausimą. Galėjau jo ir neužduoti, tačiau vis dėlto išklausiusi pranešėjo mintis, pateiksiu šį klausimą. Prieš keletą savaičių buvo pradėta svarstyti, ar m, mm, panaudojant sanglodos politiko, atsiprašau, sanglodos fondų Um, lėšas, nereikėtų numatyti ir sankcijų mechanizmo tais atvejais, kai atskiri regionai ar valstybės narės uh, neišpildo nustatytų reikalavimų. Ar nemanote, kad uh, tas mechanizmas yra reikalingas ir norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, nes uh, Europos parlamente diskusijos šią temą vis dar vyksta. We, we have, dear colleagues, six people on the... Mėly kolegos, norinčiųjų pasisakyti sąrašai yra šešios pavardės. E, sąrašas e, užsidaro. Ir prašau visų kalbėti trumpai, nes turime, už 20 minučių turime balsuoti. Taigi dabar Elizabeth Schröter. Ja, um... Ačiū labai. Pirmiausia, vis dėlto norėčiau šio dokumento išaiškinimo. E, čia užrašyta, kad šis dokumentas yra Europos liaudės frakcijos nuomonė. Būtų įdomu sužinoti, ar tikrai konservatorių nuomonę atspindi šis dokumentas. Nes mes ir parlamente diskutavome, kokių frakcijų, kokią poziciją. Ir bandėme išsiaiškinti, kur frakcijų pozicijos sutampa, kur ne, bandėme e, išsiaiškinti, kuo mūsų skirtingų frakcijų pozicijos skiriasi. Taigi man šį dalyką pirmiausia būtų labai svarbu išsiaiškinti. Antrasis klausimas. Jūs nekalbėjote apie svarbiausią dalyką, tai yra pinigus ir e, pinigų paskirstimą. Mes, aišku, norime teikti savo siūlymus kiekvienam regionui, tai yra labai gerai ir dabar yra tokių pilotinių bandomųjų projektų skirtų e, atskiriems e, regionams. Ir šie bandomieji projektai yra finansuojami iš eksperimentinių fondų lėšų. Jūs nieko neužsiminėte apie lėšų paskirstimą. Kalbėjote, kad ap, kalbėjote apie 75 procentus, apie 60 e, procentų metu pasiektų tikslų ribą ir kaip aš supratau, regionų pol... komitetas labai griežtai vertina lėšų iš sanglaudos fondo panaudojimą Jo labiau, kad naudojant šių fondų lėšomis e, turi būti priimtas e, toks susitarimas tarp regioninių įstaigų ir ES. Tai yra daugiau toks požiūris, e, tiksliau pasakius, tikslai nuleisti iš viršaus į apačią, o apačia tada turi prisitaikyti. Būtų įdomu kokiu principu remiantis parengta ši nuomonė? Ar jūs manote, kad reikėtų e, pasimokyti iš apačių, tai ir Batano e, pranešime atsispindi, ar vis dėlto reikėtų nuleisti iš viršaus tikslus apačion? Uh, e, prašau, kitas kalbėtas ir po to dar keturi pasisakys. Ponas Teišė yra. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponas, ponė Šnaiderį, noriu pasveikinti Jūs parengus šį pranešimą ir taip pat padėkoti už tikrai kokybišką jo pristatymą šį rytą. Pereisiu prie svarbiausių dalykų. 44 pastraipoje, 43 pastraipoje kalbama apie, e, apie tikslą pasiekti konvergenciją. Ir Vienas iš konvergencijos tikslų yra pasiekti 75 procentų vidurkio kiekį. Paskui kalbama apie tai, kad komisija turėtų e, sukurti e, išsamesnė, visapusiškesnė e, per paramos, per, konvergencijos siekintiems regionams sistemą, kad ji viršytų 75 procentus BVP. Čia kalbame apie tai, kad visiems regionams turi būti sudarytos vienodos sąlygos, tačiau noriu pakalbėti apie Madeirą. Tai yra išskirtinis, ribinis regionas. Kai Portugalija įstojo Europos Sąjungą, mūsų pajamos sudarė 40 procentų ES vidurkio. E, aišku, pasiekta didžiulė pažanga. Mums tam regionui pavyko prisivyti Portugaliją. Ta pati galiu pasakyti ir apie Kanarų salas. BVP vienam gyventojui ten sudaro e, mažes, 95 procentus ES vidurkio. Tos tie regionai m, mm, sprendžia papildomas kliūtis, papildomus sunkumus dėl savo geografinės padėties. Net jei vienam gyventojui BVP, tenka didelis BVP tose regionuose, vis dėlto jeigu staiga dėl kažkokių priežasčių bus nutraukta parama, finansavimas tiems regionams, tai gali jiems labai sunkiai atsiliepti. 2006-2007 metais tiems regionams buvo skirta apie 100 milijonų eurų ir paskui per kitą laikotarpį, po to sekusi laikotarpį, parama buvo sumažinta. Ir kaip žinote, e, vasario 20 Madeira ištiko didžiulė stichinė nelaimė ir ji kainuos milijonus eurų. Uh, per šešias uragano valandas supratome, kad mums prireiks šešių metų bendrijos finansinės paramos, kad e, e, atitaisytume žalą, kuri buvo padaryta per šešias valandas, nes tiek truko audra. BVP e, vidurkis tikriausiai bus svarbiausių kriterijumi skirstant lėšas, tačiau būtina pasitelkti ir kitus kriterijus, nes kitaip situacija nepasikeis. Pavyzdžiui, Kanarų salose yra didžiausias nedarbo lygis iš visų Ispanijos autonominių regionų. Ten yra 28 procentų nedarbas. Tai praktiškai jau ima grėsti socialinė revoliucija pastaro, per pastarosius keturis metus nedarbas Madeiroje išaugo dvigubai, daugiau nei dvigubai. Taigi, manau, kad mes turėtumėme kalbėti apie nedarbo lygį, apie tai, kaip išplėtotos nuosios technologijos tose regionuose, ne tik BVP, pasitelkti ne tik BVP kaip vieną pagrindinį, pagrindinių kriterijų skirstant sanglaudos fondus. Šau, jeigu jūs norėtumėte atsakyti į klausimus, žodis jums. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū labai, ponios ir ponai. Bandysiu sureaguoti į visus užduotus klausimus. Pirmiausia, buvo paklausta, kieno čia nuomonė. Aišku, čia yra regionų komiteto nuomonė, nes priešingų atveju jūs manęs tikriausia nebūtumėte pakvietę, o tai, kas čia e, jums padalinta ant stalo, aš nežinau, tai mano frakcijos leistas leidinukas, e, nes yra spalvotas viršelis uždėtas, na, o mūsų komite, regionų komiteto parengta nuomonė nėra tokia spalvota, tačiau ramę sąžinę e, aš galiu pasakyti, kad e, mūsų frakcija tikrai palaiko e, šią nuomonę, nes aš jau sakiau, kad nuomoniai buvo pritarta vienbalsiai. Tai reiškia, kad ir mūsų frakcija šiai nuomoniai pritarė. Aišku, ši nuomonė yra kompromisinė nes e, rengiant tokias nuomonės be kompromisų neapseiname. Tačiau aš galiu pasakyti, kad vis dėlto šis kompromisas leido mums e, parengti labai nuoseklę nuomonę, kuriai pritarė visi. Dėl finansavimo ir turimų lėšų. Mes jau minėjome, kad e, atsisakėme galimybės numatyti konkrečius reikalavimus, kuriuos atitinkant būtų skiriama parama. Pirmiausia, reikėtų aiškiai savo pasakyti, ko mes siekiame. Po to reikėtų atsakyti į klausimą, kokią apimtimi tikimės, kad tie tikslai bus įgyvendinami. Taigi tikrai negalime numatyti konkrečių skaičių, kokio dydžio finansavimas bus skiriamas. Kalbant apie lėšų paskirimą, reikia nepamiršti ir vokiškosios patarlės. Turime imti svarbių darbų, bet nepamiršti ir kitų. Ir aš ir darbo grupėje sakiau, kad um, savo regione lėšų paskirstimo principo pagal Lisabono sutartį mums tarsi nereikėjo. nes e, jei regioną norime sustiprinti, stiprinant socialinę sąnglaudą ar ekonominę sąnglaudą, tai aišku, turime įgyvendinti ir Lisabonos um, sutartyje numatytus principus. Džiugu, kad sutarėme. Iš tiesų, įgyvendinami Lisabono sutartyje numatytus e, tikslus, mes e, automatiškai įgyvendiname ir sanglaudos politiką. Turiu pasakyti, kad paskirstant lėšas e, turime būti nuoseklus ir išlaikyti tinkamą pusiausvyrą dėl pereinamojo laikotarpio periodo regionų. Turiu aiškiai pasakyti, kad Mes kalbame apie konvergencijos srities regionus. Nebuvo jokių pakeitimų susijusių su šią temą. Mes kalbame apie tuos regionus, kurie priklauso konvergencijos tikslo regionams ir kurie 75 procentų ribą peržengia tik pasinaudoja sanglaudos fondų lėšomis. Regionų komitete nebuvo bandyta parengti kitų tikslų ir numatyti aukštesnių kartę, aukštesnę kartelę, pavyzdžiui, 80 procentų, daugiau nei 75 procentai. Buvo užduotas ir kitas klausimas dėl rodiklių. Pone Tišeira, savo nuomonėje mes ir pabrėžėme, kad pirmasi, pirmojo, antrojo, trečiojo tikslo regionai um, yra atokus regionai, salos, salos tiesa, pavyzdžiui, Maljorkos sala ar Zilto sala Vokietijoje jokių problemų nekelia, tai klestinčios salos. Tačiau daugeliu atveju mano minėti regionai, nepriklausomai nuo sanglodos e, fondų struktūros, gaus paramą. Mano kolega Šadim prisidėjo prie to, kad e, Madeira, pavyzdžiui, suklestėtų, naudodamasi sanglaudos fondo lėšomis. Turiu pasakyti, kad šiandien tikrai nėra kitų universalesnių rodiklių nei BVP. Tik BVP galime naudotis kaip e, esminiu kertiniu kriterijumi, klasifikuodami regionuose pasiektą pažangą ir būtinybę tiems regionams skirti paramą. Na ir paskutinis klausimas dėl struktūrinių for, fondų ir e, sankcijų mechanizmo. Pone Grilberots uždavė šį klausimą asmeniškai galiu pasakyti, nes regionų komitete dar nebuvo diskutuota šią temą. Turiu pasakyti, kad e, neproduktyvu būtų susijęti struktūrinių fondų lėšas su konkrečiu sankcijų mechanizmu. Jei vienam ar kitam regionui nutrauksime paramą iš struktūrinių fondų, tuomet tai atrodys kaip bausmė Ir tuomet tos lėšos, kuriomis turėtų būti teikiama pagalba, nebepasieks regiono ir ta pagalba bus nutraukta, tos pagalbos teikimas bus nutrauktas. Manau, kad galėtų būti ir kitų priemonių, kuriomis rengint, e, remiantis būtų galima pasiekti tikslų, tačiau sankcijų mechanizmas tikrai mano supratimu yra kvestionuotinas. Aš labai skeptiškai vertinu šią idėją. Um, into... Mėly kolegos, tikriausiai turėsime panaudoti šiek tiek balsavimui lai, numatyto laiko, bet prašau visų kalbėti trumpai Barbara Grün pirmiausiai. To... Ačiū, aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Kai kurios valstybės narės, kurios ypač sėkmingai išnaudojo sanglaudos fondus per pastarį laikotarpį, kaip girdėjome, buvo Graikija ir A Airija. Iš vakar dienos e, susitikimo su regionų direktorato vadovu me, sužinojame, kad atotrukiai tarp regionų per Graikijoje per tą laikotarpį išaugo. Žinau, kad tas pats įvyko ir Airijoje. Aš džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie sanglaudos politikos tikslus, ypač siekį užtikrinti tolygų vystimasi ir sumažinti atotrukį regi tarp regionų. Kaip rengėtės svarstyti šį aspektą E, svarsydami kito, kito laiko tarp tikslus, kaip rengėtės įtraukti atotrukį tarp regionų, skirtumus tarp regionų dis, diskusijas. O, apie ką dar kalbėjote diskusijose skirtose šiai temai? Obrigado, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Maiklą Schneiderį bei regionų komitetą, parengus tikrai gerą nuomonę. Aš esu iš pirmojo tikslo regiono, iš Azorų, tai yra ekonomiškai ir politiškai autonomiškas regionas. Ir būtent iš šio regiono perspektyvos aš ir svarstau šį dokumentą. Tikrai galėčiau palaikyti šį dokumentą, kurį patvirtino regi, regionų komitetas. Jūs e, teikėte pasiūlymą prieš renacionalizaciją. Ir aš sutinku su jumis, kai jūs siūlote nesiekti mm, politikos taikymo atskiriems regionams. Jūs sakote, kad e, vis dėlto pagrind... centrinė vyriausybė viskuo rūpinasi ir tvirtina politiką. Aš sutinku su jumis iš esmės aš palaikau visas jūsų mintis ir taip pat noriu pabrėžti, kad konvergencijos politika yra labai svarbi. Tos politikos įgyvendinimas svarbus, kad mažiau išsivystę regionai užsitikrintų, pasiektų reikalingus pajėgumus, kad taip pat būtų galima įgyvendinti 2020 strategiją. Ir kiekvienam atskiram regionui reikia patvirtinti protingų tikslų sąrašą Taigi savo nuomonėje jūs bandote suderinti skirtingus ryčių politiką, priartinti e, šią politiką prie regionų strategijos. Ir taip pat noriu pastebėti, kad jūsų dokumente yra išdėsta viena labai svarbi mintis. Iš tikrųjų, ištekliai yra riboti ir būtent todėl juos reikėtų panaudoti veiksmingiau. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už labai aiškę regionų komiteto nuomonę, kurią pristatė pona Šnaideris. Dviej, du klausimai. Pirmiausia, sankcijų mechanizmas e, susijęs su struktūriniais fondais, galbūt netgi žemės ūkio paramos fondais, e, su Komisijos atstovais taip pat buvo diskutuota šitas, šis klausimas. Aš tikrai nemanau, kad turėtume taip laisvai e, tas lėšas skirti be jokių kontrolės mechanizmų. Manau, kad e, reikėtų numatyti ir automatinį lėšų skirimo nutraukimą. Kitas mano klausimas susijęs su perinojo laiko tarpio parama. Jūs kalbėjote apie regionus ir apie labiausia nutolusius regionus. Mums daugelį regionų pasisekė atgaivinti Daugelis regionų tiesiog suklestėjo naudodamiesi struktūrinių fondų lėšomis. Aišku, kai kurie regionai vakarų Europoje vis dar yra skurstantis, tačiau jie irgi turėtų gauti paramą. Thank you very much and also I would like to compliment. Sean Kelly. Labai ačiū. Norėčiau pagirti poną Schneiderį parengus e, puikią ataskaitą. Manau, kad ponas Lambert pasakė labai svarbę mintį, sakydamas, kad turime daugiau įtraukti vietos lygmenį. Tai labai svarbu, nes kai imamasi veiksmų, daugiau rūpinamasi tuo, kas vyksta regionuose. Antra, vyriausybės ligmuo e, jaučiasi labai nutolusi nuo sprendimų priimamų, priimamų Europos lygmenių. Ir dabar e, labai daug e, pasiūlymų, kuriuos išsakė e, ponas Lambertas, yra verti dėmesio. Antra, aš sutinku su komentatoriais, kad mes turime perkvalif klasifikuoti regioninius. regionus. 74 procentai BVP Europos valstybėse yra žemiau nei numatytas standartas. Yra tokių veiksnių kaip e, perkamoji gale ir e, ekonominė regiono padėtis Ir tai lemia tuos 74 procentus, kurie yra mažiau nustatyto standarto. Jeigu jūsų regione yra mažiau nei 75 procentai, yra tik tais 15 ar 10 procentų. E, e, tai tada jūs esate vienas iš tų regionų, daugelio regionų, kurie bendrame kontekste naudos iš sanglaudos e, fondo ir regionių fondų negaus. Galiausiai, kalbant apie Lisabonos uh, strategiją, komentaras dėl jos yra lab, visiškai aiškus. E, visi sakė, kad Lisabonos strategija nepavyko. Buvo daug rodiklių, iš esmės tie rodikliai rodo ir sėkmę. Reikia atlikti e, analizę ir sąžininką analizę, nes Lisabono strategijoje buvo daug gerų dalykų, kurie nebuvo pabrėžti. Jeigu žmonės sako, kad ta strategija nepasisekė, tai jie patys yra nevykėliai, jeigu čia, jeigu čia yra. Uh, Tai mes turime nustoti juoktis, nes yra tokių žmonių, kurie yra už ES ribų ir mums rodo, kad viskas yra blogai toje strategijoje, tačiau ne viskas yra blogai ir reikia išlaikyti pusiausvyrą. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήδη υπόθηκε ότι οι περιφερειακές ανισότητες σε κάποιες περιοχές όπως την Ελλάδα αυξήθηκαν. Ačiū, ponia pirmininkė. Buvo pasakyta, kad kai kuriuose šalyse yra regioninių, e, regionės neligybės, tokiuose šalyse kaip Graikija ir kai kur e, tie, ta neligybė yra e, labai ryški tarp mažų miestelių ir didelių metropolių. Kaip mes galime pakeisti požiūrį ir sumažinti tą neligybę? netitikimus. Vienas iš ateities anglaudos politikos tikslų bus sustiprinti vietos savaldos institucijų ir regioninių institucijų vaidmenį ir padidinti subsidiarumą. Taigi, kaip mes galime išlaikyti pusiausvyrą tarp susidiarumo ir to fakto, kad Europos sąjunga seka šitą situaciją iš viršaus. Ačiū labai. Pradėsiu iš, bandydamas e, panaikinti kai kurios nesusipratimus. Mes kalbame apie sričių klasifikacija remiantis BVP. Aišku, galime kalbėti apie kitus rodiklius, tačiau visai kitame kontekste. Galime kalbėti apie kitus rodiklius, kai kalbame apie šių lėšų panaudojimo vertinimą ar kitus dalykus. Tačiau klasifikuojant regionus, tik BVP bus esminis rodiklis. Dėl lėšų antrojo tikslo regionui. Pone Piperi, mes samoningai nusprendėme neminėti konkrečių skaičių ir neišskirti konkrečių regionų. Kalbant apie pereinamojo laikotarpio regionus, mes manome, kad kaip pereinamojo laikotarpio regionai turėtų būti klasifikuojami tik konvergencijos tikslo regionai. Ir mes nekalbame apie finansavimo padidinimą šiai sričiai. Kalbame apie testinumą. E, kalbant apie sankcijų sistemą ir apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimo nutraukimą kaip sankciją. Turiu pasakyti, kad e, tais atvejais, kai sukčiaujama Tai tais atvejais, aišku, galima pasakyti stop, daugiau pagalbos neteiksime. E, tačiau, kalbant apie prastą viešųjų finansų valdymą, manau, kad tokios pagalbos nereikėtų nutraukti. EE 20 metų strategija ir Lisabono strategiją. Noriu pacituoti poną Olprichtą. Jis taip pasakė. Lisabono strategija yra laikina strategija ir jei mums pasiseks, Lisabonos e, tikslų pasieksime, aišku, žinome, kad tų tikslų nepasiekime, e, tada tų tikslų nebeliks. Tačiau vis dar yra sanglodos politika, kuri yra įtvirtinta ir ES sutartyse. Ir ši politika ir išliks. Turime nepamiršti šio dalyko, nes būtent sanglodos politika yra ypatinga ES politika ir to niekada neturime pamiršti. Ačiū dar kartą už diskusiją ir už klausimus bei pastabas. Like all... Ačiū labai mūsų visų vardu. E, tikiuosi, kad ir toliau taip pat glaudžiai bendradarbiausime. Ačiū labai, kad per tokį trumpą laiką jūs supažindinote mūsų svarbiausiais dalykais ir pasidarinote savo mintimis. Mėly kolegos, dabar pereisime prie kito darbo atvarkės e, klausimo. Tai yra vienuoliktasis darbo atvarkės punktas - balsavimas. Pirmiausia, norėčiau paprašyti patikrinti, ar veikia jūsų balsavimo aparatai. Galbūt galėtumėte įdėti savo balsavimo korteles. Pabandykime. Balsavimas pradedamas. Balsavim, balsuojame. Aš dabar kaip tik bandau, uh, kad mes pasibandytume. Uh, norėčiau, kad pradėkime balsavimą. Mėly kolegos, balsavimas, elektroninis balsavimas pradedamas. Almost. Almost done? There is still somebody who, who didn't vote. Yeah. Vis dar yra žmonių, kurie nebalsavo. Ne kiekvienas pasitikrino, ar jo balsavimo aparatas veikia. Balsavimas baigiamas. Panašu, kad viskas veikia. Technika veikia. Taigi pradėsime nuo 11 punkto, tai yra Šon Keli pranešimas, pirmasis pakeitimas. Kas už? Konstanca. Aš tik norėčiau paprašyti, kad pono Oleiničiako balsas būtų priskaičiuotas. Jis dar neturi savo balsavimo kortelės, todėl norėčiau paprašyti priskaičiuoti jo balsą į bendrą balsų sumą. Yes, please speak eh? up. I'm sorry, but... Atleiskit, tačiau aš taip pat neturiu balsavimo kortelės, taigi aš balsuosiu pakeldama ranką ir būsiu dėkinga, jei jūs mano balsą taip pat priskaičiuosite. Me, to decide, so I... Aš čia tikriausia turiu nus, priimti sprendimą, aš taip ir padarysiu, priskaičiuosiu jūsų balsą. Uh, Tikiuosi, kad visi kiti balsavimo korteles turi. Taigi, mėly kolegos, dar vienas dalykas. Mes e, nesėdime susiskirstę pagal frakcijas šiame komitete, todėl labai sudėtinga uh, įvertinti, kas kaip balsavo, todėl pakelkite labai aiškiai savo rankas, kad matytume, kas balsavo, kas ne. Taigi pirmasis šankelį pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Elektroniniu būdu balsuokime už pranešimą, balsavimas pradedamas. Uh. Yeah, we close the vote. Balsavimas baigtas. Priimta 41 už, vienas susilaikęs. 12 punktas. Sveikinu be abejo. Dvyliktas punktas pagal mūsų darbo tvarkę. Rodi Kratsa ataskaita, e, pranešimas ir mes pradėsime balsuoti nuo septinto pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, man atrodo, priimta. Antrasis kompromisinis variantas už, prieš, susilaikę, priimta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Kom, trečias kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 16 už, prieš, susilaikė atmesta, 22 už, prieš, susilaikė priimta, 23 už, prieš, susilaikė priimta, ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta, 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė, man atrodo, priimta. 31 pakeitimas už. Atkrinta, atsiprašome. Penktas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 33 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 35 pakeitimas. E, balsavimas dalimis. Pirma dalis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikę, nežinom. Tai pasitikrinkime. Ant 35 antra dalis. Balsamą pradedame. The vote is closed. Oh. Balsavimas baigtas, atmesta. 20 e, už, 22 prieš, atmesta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikę priimta, komprom, tai šeštas kompromisas už, prieš, susilaikę priimta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikę priimta. 44 už, prieš, susilaikę priimta, aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikę, atrodo priimta. Kolegos, mes nebalsuosime už 52 pakeitimą, jis lingvisnio pobūdžio. Iš karto perėdame prie 53 už, prieš, susilaikę, atrodo priimta. Pasitikrinsime. 53. Mes balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. The vote is closed. Balsavimą baigiame. Priimta. Didelė, daug, didelė persvara. 54 už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 už, prieš, susilaikė aiškiai priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Penkiasdešimt devyni atkrenta. Šešiasdešimt du už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 64. Žodinis pakeitimas. Taigi, e, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 65 žodinis pakeitimas, taigi nebalsuojate kaip pakeista, už, prieš, susilaikę, priimta. 66 už, prieš, susilaikė, priimta. 68 už, prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojamoji dalis. Naujoji žodinis pakeitimas, kurį pateikė Kratsa. Kratsan, nieks neprieštarauja, balsuojame už, prieš, susilaikė priimta. A konstatuojamoji dalis už, prieš e, susilaikė atmesta C konstatuojama dalis. Už, prieš susilaikė priimta. CA konstatuojama dalis nauja, už, prieš <coughs> susilaikė priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Balsuojame dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. 42 už, 2 susilaikę. Sveikiname. Thank you.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 jai pateiktam dokumentui pateikta daugybė do, e, pakeitimų ir balsavimas užtruks. Taigi, e, pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antras kompromisas, už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta pritarta. 11 su pakeitimu žodžiu, niekas neprieštarauja. Atrodo, kad niekas neprieštarauja. Taigi, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti savo pirmininkę. 11 pakeitimas. Balsavimas prasidėjo. We close the vote. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20, už 24 prieš. Dabar, dabar balsuosime dėl 11 pakeitimo. Be papildomo pakeitimo jam. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? atmestas. Dvyliktas pakeitimas, jam yra pakeitimas žodžiu, ar kas nors prieštarauja tam pakeitimui žodžiu? Prašau, ponas Oleiničiakas, jis atkrenta. Balsuojame dėl pirminio pakeitimo dvyliktojo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dabar trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Afet komiteto šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. N20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar 22 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, prita, priimta. Toliau 27 kas už, Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 28 už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar periname prie 110 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 33 už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 40 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar penktas envi pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 41 už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau, aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 41 pakeitimas, kas už. 49 kas už, prieš. Susilaikė, pritarta. 51 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 52 už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 53 pakeitimas su pakeitimu žodžiu, niekas neprieštarauja. Tuomet balsuojame su pateiktų pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Mano nuomonė priimta, sako pirmininkė. 54 dabar. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, atmestas Pritarta. Dabar 63 už, prieš, susilaikė, pritarta. 64 už, prieš, susilaikė, pritarta. 65 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta Man atrodo pritarta. Galime pasitikrinti, sako pirmininkai, 65. Balsuojame dėl 65 pakeitimo. Sorry. Closed. Balsavimas baigtas. 23 prieš. Atmestas. 19 už. 10 kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 72 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 73 už, prieš, susilaikė pritarta. 74 už, prieš, susilaikė pritarta. 75 už, prieš, susilaikė, pritarta. 76 kas už, kas prieš, susilaikė. Ar abejojate? Iš tikrųjų, kartais tai būna. 76 reikia pasitikrinti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 27 už, 18 prieš. 78 dabar. Ne, 77, sako pirmininkė, už, prieš, susilaikė, pritarta. 78 už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 79 dėl atskirų dalių, dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atrodo, kad atmestas gana aiškiai. 80 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 81 už, prieš, susilaikė, pritarta. 82 už, prieš, susilaikė, atmestas Nežinau, atrodo, kad atmestas, bet reikia pasitikrinti. 82 pakeitimas, balsuojame. The vote is open, the vote is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta 22 už, 18 prieš. Dabar 84. Kas už? Kas už 84? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 86 už. Prieš susilaikė pritarta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar 13 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 15 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 107 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 108 už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar 109 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš. Ponas Oleničiakas, <clears throat> jūs, poneličininkai, prieš šį pakeitimą. Pone pirmininkė, norėjau pateikti papildomą pakeitimą šiam pakeitimui žodžiu, kad jis būtų tinkamai suformuluotas. Mes kreipėmės į pirmininką, ragindamas jį pateikti šį prašymą tarybai, nacionalinių valstybių parlamentams, Rusijai, Norvegijai ir Baltarusijai. Ar yra kokių nors prieštaravimų dėl ką tik pasiūlyto pakeitimo, 109 pakeitimui? Jeigu niekas neprieštarauja, balsuojame dėl šio pakeitimo su dviem pakeitimais žodžiu. Kas už, kas prieš? Susilaikė pritarta. Dabar nauja įtrauka balsuojama dėl jos, kas už, kas prieš, susilaikė Pritarta. Dabar konstatuojamo dalis. E, B e, dalis, antras punktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš. Neaišku, sako pirmininkė. Reikia pasitikrinti. B konstatuojamosios dalies e, trečiasis pakeitimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 26 už 20 prieš. Dabar D konstatuojamosios dalies šeštas pakeitimas, žodinis pakeitimas, kuriam dar papildomas pakeitimas pateiktas. Balsuojame dėl jo. Kas už, kas prieš, susilaikę, Man atrodo, kad patvirtinom. Jeigu APP e neprieštaravo, tai dirbame toliau. Gerai, balsuojame tuomet. Balsuojame dėl šeštojo pakeitimo konstatuojamosios dalies D punktui, dėl naujos jo redakcijos. Balsavimas baigtas. Pritarta. 29 už, 15 prieš. Jūs už. Ne, jūs prieš. Tik 29 už, 16 prieš, bet vis tiek pritarta. Dabar AFET antras pakeitimas. Ir balsuosime dėl atskirų dalių. Dėl pirmosios antro pakeitimo dalies. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis aiškiai patvirtinta. Dabar trečias afet pakeitimas. Pirmoji dalis šio pakeitimo kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pasiūlymas afet. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Septintas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas afet pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas afet pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvyliktas už, prieš susilaikė atmestas. Dabar Envi komiteto pasiūlymai. Pirmas už, prieš susilaikė, e, du už, prieš susilaikė atmestas, trečias už, prieš susilaikė atmestas Reikia pasitikrinti. Ačiū, sako pirmininkė. Pasitikrinkime dėl trečiojo Envi komiteto pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta 23 už, 21 prieš. Toliau ketvirtas Envi pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas pasiūlymas už, prieš, susilaikė, atmestas. Septintas už, prieš, susilaikę, nežinau, sako pirmininkė. Kažkas negerai su socialistais, bet reikia pasitikrinti. Kolegos, dabar pasitikrinsime dėl septintojo endi komiteto siūlymo. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 22 už 21 prieš. Patvirtinta. Dabar 11 NV pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmestas 12 už, prieš, susilaikė atmestas, 13 už, prieš, susilaikė, man atrodo, atmestas. Jei EPP nenori pasitikrinti, reikia pasitikrinti dėl 13. Balsavimas prasidėjo. We, no, no, no, close. We close. Balsavimas baigtas. 25 už 19 prieš. Pritarta. 14 už, prieš, susilaikę, pritarta, man atrodo. 15 už, prieš, susilaikę, atmestas. 16 už, prieš, susilaikę, pritarta, man atrodo. Pasitikrinkime dėl 16 pasiūlymo Envi komiteto. Balsavimas prasidėjo. Envi. We close. Balsavimas baigtas. 23 už, 21 prieš. Pritarta. Dabar transporto komite ir turizmo komiteto pasiūlymai. Pirmas pasiūlymas. Už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo, pritarta. Niekas nenori, nesiūlo pasitikrinti. Toliau, antras. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečias. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas. Už, prieš, Susilaikė. Reikia pasitikrinti, sako pirmininkė. Dėl penktojo transporto komiteto siūlymo. Pasavimas prasidėjo. Pasavimas baigtas. 21 už 24 prieš atmestas. Šeštas transporto komiteto siūlymas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Septintas. Už prieš, susilaikė, pritarta. Arba reikia pasitikrinti. Dėl septintojo transporto komiteto pasiūlymo tikriname. Baigta. 23 už 22 prieš. Kaip matote, kartais labai sunku nuspėti. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Devintas už, prieš susilaikė pritarta. Dešimtas už prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti gerai. Dešimtas pakeit, pasiūlymas. Balsavimas baigtas. 25 už, 25, 20 prieš, pritarta. 11 už, prieš, susilaikė, atmestas 12 už, prieš, susilaikė, pritarta, 13 už, prieš, susilaikė, pritarta, 14 už, prieš, susilaikė, nežinau, reikia pasitikrinti dėl 14. Reikia pasitikrinti, balsavimas prasideda. Closed. Balsavimas baigtas 25 už 19 prieš. Aiškiai pritarta. 15 už, prieš, susilaikė. Man atrodo atmesta, bet reikia pasitikrinti gal. Pasitikrinkime, sako pirmininkė, nes nesu tikra. 15, tikriname, kaip balsavome dėl 15 siūlymo. 22, favor, 20... 22 už, 21 prieš. 16. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 17. Už, prieš. Dėja, reikia pasitikrinti ir dėl 17. Balsavimas prasidėjo dėl 17 transporto komiteto siūlymo. 26 už, 18 prieš pritarta. Dabar balsuojame dėl viso teisėkuros rezoliucijos pasiūlymo. Balsavimas prasideda su visais pakeitimais. Balsavimas baigtas. 43 už, vienas prieš. Sveikiname pona Oleiničiaką. Thank you, dear colleagues. We moved Islam. Ačiū, gerbiami kolegos. Ar Laslo jau yra? Tada periname prie 14 klausimo ir suteiksiu žodį pranešėjui Laslo Surien, kuris jums pasakys, pakalbės apie savo pranešimą apie biudžeto procedūras. 14 darbo tvarkės klausimas. Ir dabar žodį suteikiu Laslo Surien. Labai ačiū, ponė pirmininkė, suprantu, kad daugelis kolegų nori išeiti, nes visai neįdomu jiems yra biudžetas, bent jau kol kas. Kalbėsiu vengriškai. Tad užsidėkite ausinės. Kollégák, az első ö, feladatom talán az, hogy elmondjam önöknek, hogy milyen rendben idő Noriu pasakyti, kad kalbant apie biudžetą, vis, viskas vyksta laiku. Šiandien įvyks pirmasis keitimasis nuomonėmis ir um, aš manau, kad visa procedūra gali būti tokia kaip ir uh, praėjusiais metais, nes situacija yra panaši. Labai svarbu, kad mes laikus suspėtume parengti tekstą. Šiandieninis keitimasis nuomonėmis ir taps galutinio nuomonės projekto pagrindu. Aišku, reikės dar tą nuomonę išversti, o Liepos 12 dieną po penkių savaičių Mūsų komitete bus balsuojama dėl nuomonės teksto. Taigi šiandien vyksta tik keitimasis nuomonėmis, o vėliau parengsime pačią nuomonę. Sekretariatui šis laiko grafikas yra priimtinas, nes biržel, atsiprašau, Liepos pabaigoje Tai yra praėjus e, dviems savaitėms po komisijos teksto pateikimo mes turime nus, būtent numatyti laiko grafiką, iki kada pateiksime nuomonę. Mums reikės keturių dienų, kad galėtume priimti sprendimą dėl 11 metų biudžeto projekto. Šis e, sprendimas iš esmės keis biudžeto projektą. Tikriausia, biudžeto projektą reikės koreguoti, tikriausia, sulauksime daugelio pakeitimų. Ir turiu pasakyti, kad tai nėra tik mano užduotis, tai yra automatizuota procedūra, kurios metu bandysime atsisakyti tų biudžeto apkarpimų, kurie yra numatyti. Aš nekartosiu to, ką visada kartodavau. Mes šiandien svarstame tik biudžeto projektą, kurį pateikė Komisija ir taryba tai yra du dokumentai, kurių pagrindų mes dirbsime. Ir rugsėjo 6 dieną, tai bent teigia sekretariatas, Strasbūre bus balsuojama dėl pakeitimų ir vėliau dėl pačios nuomonės. Taigi, laiko dar turime. Vyks balsavimai komitete dar prieš plenarinę sesiją ir būtų gerai, jei parlamentas galėtų balsuoti būtent 18 dieną, o tarp 20 2 spalio ir lapkričio 21 įvyks pirmoji konsultavimosi procedūra, kaip ją numato Lisabono sutartis. Norėčiau pateikti keletą konkrečių pastabų. Turiu pasakyti, kad pirmiausia turime gerų žinių. Gerų žinių tą prasme, kad pirmas, pirmajame B skyriuje yra numatytas 16 e, procentų, atleiskite vis dėlto 17 procentų e, lėšų padidinimas 7, 8 ir 9 metais lėšos skiriamos anglodos politikai, kalbant apie išlaidas, liko to paties dydžio, net lyginant su ankstesniais periodais. Tai reiškia, kad e, antrojoje ciklo dalyje, o mes dabar kalbame apie 11 metus ir vėliau kalbėsime apie 12-13, tikriausia tikėtina, kad išlaidų skiltis padidės. Ir šie, šis 17 procentų padidėjimas galbūt nebus pakankamas. Kiekvienais metais vyksta debatai su taryba ir mes um, po darybų matysime, kaip mums pasiseks apginti savo pozicijas. Mes tiesą pasakus tikimės, kad taryba parems mūsų nuomonę, bet mes nesame įsitikinę, kad pakaks to padidinimo, kuris yra numatytas dabar. Deja, turiu ir blogų žinių. Kalbant apie pirmąjį B skirsnį, sangloda ir užimtumo augimas, čia numatytas 3,6 procentų lėšų padidinimas. Na, o kalbant apie sanglaudos fondą, reikalavimai išauks, tačiau nenumatyta išlaidų padidinimo šioje skiltyje. Tai reiškia, kad atitinkamos valstybės turi teikti paraiškas dėl finansavimo. Ir bent jau šių metų pradžioje, kovo mėnesį, situacija tikrai buvo labai sudėtinga. Ir kalbant apie įsipareigojimų asignavimus ir mokėjimų asignavimus, skirtumas yra tikrai labai didelis. Turime pasakyti, kad įsipareigojimų asignavimai turėtų būti suformuluoti laiku, nedelsiant. Ir turiu pasakyti, kad šioje srityje mes dar tik pusiaukelėje neigiamai vertino tai, ką pasiūlė taryba, tačiau mano supratimu labai svarbu ir aš tikiuosi, kad mums pavyks, kad biudžeto komitetas laiku parems regioninės plėtros tikslus ir paprieštaraus tarybai ir manau, kad jei būtent biudžeto komitetas e, aiškiai pasakys, kad reikia kitų asignavimų, galbūt mums pavyks pasiekti savo tikslų, galbūt turėtume keisti parlamento e, dėrėjimosi taktiką. Tai būtų labai svarbu. Noriu tarti keletą žodžių ir apie problemas. Kalbu tiek frakcijos, tiek savo vardu, turėdamas omenyje pakeitimų svarbą. Mes, ES, iš esmės esame Europos Sąjungoje regionų, regioninės plėtros komitetas yra labai mažas ir mums skiriami asignavimai visada buvo labai nedidelė suma, tai yra 16 milijonų. Vertinant visą biudžetą, tai yra labai nedidelė suma. Viena vertus tai yra negerai, kita vertus gal tai nėra taip jau blogai. Pagalvojus apie tai, kad mūsų buvęs kolega Januš Lewandowski bandė suteikti mūsų komitetui pakankamai manevro laisvės. Jis dabar dirba komisijoje. Ir e, ta maža marža galbūt vis dėlto nėra tokia neigiama, kaip atrodė. Tačiau, jei kalbėsime apie bandomuosius projektus, juos įgyvendindami tikrai pateksime aklavietin, nes tiesiog pristiks lėšų. Todėl tikrai turime pateikti labai stiprius pakeitimus. Manau, kad įvyks karas tarp parlamento, e, tarybos ir komisijos dėl vidurio laikotarpio peržiūros. Tačiau na, šių dalykų niekas parlamente nenori. Regionės plėtros komitetas, e, aišku, pasirengęs dėrėtis, tačiau tai tikrai nebus lengva. Ir Laiko grafikas rodo, kad e, būsimojo plenarinio posėdžio metu mums teks priimti sprendimą, ką darysime su nepanaudotais asignavimais iš praeitų metų biudžeto, ar įvyks e, biudžeto lėšų perkelimas. Taryba dažnai čia įjungia stabdį ir delise perkeldama asignavimus. Na, o Būtent krizės akivaizdoje Europos Sąjungai tikrai nėra nieko geriau nei sanglaudos e, fondai, nes tik tokiu būdu galima įsukti prigesusi ekonomikos variklį. Taip pat galime stengtis užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai panaudotų gautą finansavimą. Aišku, debatai bus sunkus, darybos bus sunkios valstybės narės atsidūrusios sudėtingoje situacijoje. Kai kurios valstybės narės, narės turėjo apkarpyti savo biudžetą 20 procentų praėjusiais metais. Tai reiškia, kad situacija tikrai nėra paprasta. Ir um, Kita vertus, negalime tikėtis, kad ES biudžetas e, išsiplės. Ispanija labai sudėtingoje situacijoje. Numatoma, kad Ispanija apkarpys savo biudžetą 5 e, procentais. Bet to kiekvieną kartą, kai susidurėme su perviršiais, bandome iš jų finansuoti kokius nors naujus dalykus sanglodos fondai, žemės ūkio paramos fondai, struktūriniai kiti fondai. Naudodami jų lėšas susidurėme ir su problemomis. Ir um, turiu pasakyti, kad mūsų komisijos narys kartais yra labai vienašališkas. Norėčiau dar tarti keletą žodžių apie bandomuosius projektus pastarąsias keletas dienų e, mes su kitais kolegais, e, atsiprašau, kolegomis parlamento nariais rengėme nuomonės projektą. Svarbu turėti tarp institucinį susitarimą, kuris apimtų ir bandomuosius projektus. Ir komisija dar prieš vasaros atostogas turės aiškiai pasakyti, kokie projektai bus remiami, kokie projektai taps prioritetiniais projektais, o kuriems parama nebus teigiama. Kai rugsėjo 6 dieną svarstysime nuomonės pakeitimus, mes jau turėsime turėti tarybos poziciją. Tikriausia dalį mūsų pakeitimų parems ir komisija, tačiau mes, kaip jau minėjau, turime teikti reikalingus biudžeto projekto pakeitimus ir komisija, kaip komisija, aišku, savo ruoštų bandys laikytis savo pateikto biudžeto projekto. Tiesa, Nežinau, apie kokią pinigų sumą, kiek, apie kiek milijonų mes e, kalbame. Tačiau būtų protinga, kad mes savo ruoštų pasakytume, kiek milijonų mums reikia, kurioms sritims finansuoti. Mes turėtume tarti tą pirmąjį žodį. Aš esu ir biudžeto komiteto narys ir aš pasinaudosiu visą man suteikta manevro laisvę, siekdamas apginti mūsų regioninės plėtros komiteto poziciją. Aš kalbu ne tik apie šią nuomonę. Kalbant apie bandomųjų projektų rengimą, galima pasakyti, kad teikiant biudžeto projekto pakeitimus, galime tikrai patobulinti patį biudžetą, numatydami ir kontrolės mechanizmą. Tai buvo pirma mintis. Antra mintis. Svarbiausias sprendimas bus priimtas e, rudenį. Ypač atidžiai turėtume vertinti biudžeto apkarpimą. Turime kovoti prieš tai. Turėtume neleisti, kad būtų skiriama nepakankamai lėšų toms sritims, kurioms finansavimas yra įtvirtintas e, Lisabono sutartyje. Kita vertus, valstybės narės maitinančios ES biudžetą turi būti tikros, kad pinigai bus išleisti ten, kur jų reikia, kad nebus e, jokio laisvo manevravimo, kad ne tik komisija ir taryba taria paskutinį balsą, jo labiau, kad valstybės narės žino, kokie svarbus yra struktūriniai fondai, bandant išsikapstyti iš ekonominės krizės, nes tik pasinaudojus struktūrinių fondų lėšomis bus kuriamos naujos darbo vietos ir e, bus pažabota pati krizė. Pone pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos, šiandien vyksta pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Išsakiau Jums bendrojo pobūdžio pastabas, aišku, dalyvausiu ir pačiose diskusijose noriu Jums pažadėti, kad atsižvelgsiu į Jūsų mintis. Aišku, yra tikimybė, kad tikriausiai ir pačios frakcijos parengs atskiras pozicijas. Aišku, gali vykti ir dvišalės darybos, tačiau Aš e, tikrai nesiekiu, kad mes iškristalizuotume um, nuomonę remdamiesi atskirų frakcijų pozicijomis, e, socialistų ar e, konservatorių. Manau, kad svarbiausia turėtume sutelkti savo jėgas nepriklausomai nuo to, kokiai frakcijai priklausome, kad paremtume stiprią nuomonę. Aš esu įsitikinęs, kad ne tik mano frakcija ar mano nacionalinė delegacija yra pasirengusi bendradarbiauti, tačiau ir kitų pozicija yra panaši, nes mums reikia bendros nuomonės dėl biudžeto projekto. Todėl aš tikiuosi, kad mums visiems pavyks būti pakankamai lankščiais ir dirbti našioje atmosferoje. Ačiū labai uždėmesi. Uh, labai ačiū Jums, ponė Laslo Surien. Du kolegos nori pasisakyti. Turiu tik tais priminti, kad liko 15 minučių šiam klausimui. Yra Gudman. Ačiū norėjau pasakyti, nes ir aš dalyvauju biudžeto komitete ir norėčiau pasakyti, kad vakar mes balsavome dėl pono, pon, ponios Hofmaier pasiūlymo biudžeto komitete. Tai yra pakeitimas, kuris pabrėžia kad komisija turėjo dirbti ir su tomis šalimis, kurios netaip gerai įsisavino sanglaudos fondus. Aš pateikiau informaciją kai kuriems komiteto nariams dėl gegužės mėnesio ir jūs labai aiškiai e, suprastumėte, apie kokias šalis eina kalba. Tačiau norėčiau porą žodžių tarti apie e, tikrąjį biudžetą. Ir aš kalbėsiu tiksliau, e, nei ponas Laslas sakė. Pirmiausia, kalbant apie regioninę politiką, mūsų rūpimas klausimas, tai žmonės, kurie dirba komisijoje, gaus bent jau 4 milijonais daugiau. Taigi administracija dirbanti su fondais gaus daugiau, šiek tiek mažiau nei 4 milijonus mokėjimų. asignavimų. Šiais metais, kas Niekas negali sakyti, kad e, e, nėra e, lėšų. 4 milijonus galite lengvai padalinti iš 85 ir žinosite, kokį procentą tai sudaro. Toliau, dėl regionės plėtros fondo. Mes dar turime sumokėti pinigus už finansinę perspektyvą 2000-2006, tačiau EBRD pirmasis tikslas yra 2,2 milijardai 2,82. E, Įdomu tai, kad antrasis tikslas e, nemažėja kaip pirmasis tikslas ir mes toliau turime mokėti už visą perspektyvą 437 milijonus, norėdami padengti visą e, finansinę perspektyvą tom šalims, kurios gyvena su antruoju, e, dirba su antruoju tikslu. E, regione, regionų, regionų, regionėse fonduose. E, Šiaurės Airijai e, lieka išmokėti 50 milijonų, 15 milijonų e, asignavimų. Ponas Surin sakė, kad yra labai didelė marža. Aš to nelabai suprantu. Man komisija sakė, kad mes sukaupėme uh, asignavimus ir įsipareigojimus. Ir jeigu pasižiūrėtume į tai, kas sukaupta, tai matome, kad turime šimta, apie 110 milijardų. Ir jeigu komisija nuspręs asignavimus su padidinti, tai jie kalbės ap, ne apie vienerių metų skirtumą, tačiau ir apie tai, kiek buvo sukaupta iki šių metų. 2007-2008 metų įsipareigojimai yra daug mažesni negu šiais metais, tačiau 2000-2010 metams regionės plėtros fondo, fondų e, įsipareigojimai buvo 26 e, milijardai, išskyrus 22 kablelis kažkiek, taigi maždaug 2 milijardais daugiau. Ir asignavimai yra 4 milijardais e, didesni. Tai yra regioninių fondų konvergencinė dalis regioninės e, konkurencijos užimtumo daly, dalyje situacija yra šiek tiek kitokia. Čia asignavimai yra tik tai vienas, e, asignavimų planuojama tik tai vienu milijardu daugiau. Jeigu kažkas panalizuotų biudžetą, tai pamatytumėte, kad antro, antrojo ir pirmojo tikslų modelis labai skiriasi. Kas yra visiškai neaišku, jeigu bandai išsiaiškinti, kiek pinigų įsisavinta, tai yra neaišku, kodėl įsisavinimo uh, lygis yra 2 procentais mažesnis antrame tiksle žinome, kad antrame tiksle labiau, labiau pažangesnių valstybių įsisavinimo lygmo yra mažesnis. Taigi, e, iš tikrųjų yra labai daug ir bandomųjų projektų regionės politikos srityje, e, Raum, integracija, Erasmus, Erasmus ir taip toliau. Ir e, taip pat yra bandomi, bandomųjų veiksmų programa skatinant mikrokreditus Europoje tokios programos. Ir daugiau nėra fiksuotų sumų numatytų ir atrodo, kad tokių e, projektų e, pratesimui reikia dokumentų, pagal kuriuos galima būtų išmokėti e, pinigus. Kalbant apie sanglaudos fondą, turiu pasakyti, kad skirtumas tarp 2000. 11-10 metų įsipareigojimų yra skirtumų, kurie mažiau nei 1 milijardas. Sanglaudos fonde yra 11,73 e, nu, milijardai mokėjimų. Na, o mokėjimų skirtumas yra a, e, didesnis, mažiau nei 2 milijardai, taigi yra suplanuota 2011 sumokėti virš 6 milijardų, Ir atrodo, kad mes tengiamės pasivyti asignavimus, nors e, iš finansinės pusės e, tai yra tikrai labai nedėlė suma. Bendrai pasakius, jeigu mes kovosime dėl pinigų ir jeigu pasižiūrėsime visą regioninę politiką, tai yra komisijos 13 programa, tai čia sakoma, kad asignavimų didėjimas regioniniai plėtrai 2011-2010 metams bus 18,1 procento, tai reiškia labai daug. Jeigu pažiūrėsite į kitas politikos rytis, tai tokio augimo nėra. E, e, pavyzdžiui, vidaus rinkos politikoje e, yra 27 procentai. Taigi, iš viso turime 5 milijardus asignamų ir jeigu sakote, kad neturime pakankamai pinigų, tai net nesažininka taip sakyti, nes yra labai daug politikos e, krypčių, kurio, kurių m, mm, mokėjimai yra minus, asignavimai yra min, minusiniai, tačiau dėl įsipareigojimų tai situacija yra kitokia. Mes čia kalbame apie. A, 3,8 procento e, įsivareigojimų didėjimą. Tai yra nedaug. Uh, ir norėčiau vieną skaičių jums pabrėžti. Jeigu susumuotumėte visus pasikeitimus nuo 7 iki 11 metų, pliusus ir minusus, kiekvienų metų e, įsipareigojimus ir asignavimus, e, plius, pliusinius ir minusinius, gautumėte tokį skaičių. 2007 e, metus paėmėme ir pasižiūrėjome, kiek mes išmokėjome regionams ir kiek mes planuojame išmokėti 2011. Ir turime du skaičius. Įsipareigojimų mes turime 11, 11 metams 5,4 milijardais daugiau nei 7 metais. Tai yra 15,7 procentais daugiau. O a, e, dėl asignamų situacija yra dar kitokia. 11 metais mes e, sumokėsime 27,5 e, e, keliais procento dalimis daugiau negu 7 metais, dėl to, kad sanglaudos fondai besivėjantis yra tos mokėjimus. Taigi, nepaisant to, mes dviem kartais blogiau pasirodome nei 2006 metų laikotarpiu ir pasižiūrėkite į tą lentelę, kurią aš jums pateikiau, kodėl kai kurios šalis taip smarkiai atsilieka 2, 3, 4 kartus. Bendrai paėmus mes negalime kaltinti komisijos, kad jie neplanuoja pinigų. Yra labai daug uh, skirtingų politikos krypčių, kur uh, 11 metais jų mokėjimai, jos namai yra uh, dar mažesni nei ankstesnių laikotarpių. Tačiau jeigu pažiūrėtumėte, kaip skirtingos šalis tos pinigus e, panaudoja, tai nėra labai geras pavyzdys. Ačiū. Toliau ponas Lambert Van Nistelrooy. Ačiū, ponė pirmininkė. Kiekvienais metais rengiant biudžetą patvirtiname tą patį požiūrį. Jeigu norime, kad diskusijos su taryba vyktų sklandžiai, turime laikytis vieningai. Taip pat noriu pabrėžti, kad dabar mūsų santykis pasikeitė. Su taryba pasikeitė ir procedūros. Tačiau pagrindiniais aspektais visai, visiškai palaikau pranešėjo išdėstytą požiūrį. Prieš maždaug du mėnesius biudžeto komitete vyko dėrybos ir ten buvo kalbama apie sanglaudos fondą. Aš dalyvavau tose diskusijose, buvo konstatuojama, kad sanglaudos fondo panaudojimas yra dabar e, pažangesnis ir galima tuo tik džiaugtis. Manau, kad galime pasiremti tais skaičiais, e, iliustruodami savo argumentus. Norėčiau paminėti vieną dalyką, galbūt tai tik smulkmena. Bet noriu pakalbėti apie eksperimentinius projektus. Gaila, kad mūsų komitetas, kai kalbame apie pasirengimą ir mums yra įprasta nagrinėti tas iniciatyvas, kurios yra naujos, arba aiškintis, ką, ką galima būtų siūlyti per eksperimentinį projektą, projektą ar kokią nors iniciatyvą, tačiau ir po kurio laiko tai tampa įprastinė politikos dalis, tačiau šį kartą mes tinkamai nesuplanavome to. Kiti komitetai tai padarė. Ir dabar kalbame su biudžeto komiteto atstovu. Ir manau, kad kai kurių dalykų mums nepavyko padaryti. Nežinau kodėl, norėčiau, kad tai aptartumėme, bet galbūt kai kurių dalykų taip ir nesuprasime. Bet kalbant iš esmės, buvo vykdomi trys projektai, dabar žvelgiu į tų eksperimentinių projektų apžvalgą. Vieno trūksta. Erasmus, mes apie jo turinį kalbėjome, bet kas atsitiko, ar galėtumėte man papasakoti? Bendras dalykas, mes APP frakciją domėjomės kaimo ir miesto uh, E, vietovėms skirtais projektais ir kaip e, tie projektai vienas kitą papildo. Yra tikrai įdomių pasiūlymų tokiai politikai, bet ji yra tuo tarpu dar tik eksperimentinė ir daug pažangos čia nepasiekta. Tačiau dabar jau per vėlų tai daryti, jau visi terminai praėjo. Ir Žinau, kad Janas Olbrechtas bandys teikti tokių pasiūlymų. Žinau, kad ir kiti kolegos turi pasiūlymų. Todėl reikėtų pamastyti apie procedūras. Galbūt kiekviena frakcija galėtų pasiūlyti savo E, pasiūlymus ir paskui peržiūrėtume sąrašą ir nuspręstume, kuriuos iniciatyvas ir eksperimentinius projektus mes paremtume. Pirmininkė, aš tik norėjau išsakyti APP požiūrį ir, ir pasiūlyti naują miestams ir kaimo vietovėms skirtą projektą. Trumpai norėčiau paaiškinti, ką ponas Lambertas pristatė. Jūs tikriausiai prisimenate, kad komitete mes apie tai kalbėjome ir kalbėjome apie tai, kokia tvarka viskas turi vykti. Kalbėjome apie parengiamą į darbą, nes paprašėme komisijos pristatyti šiuo metu vykdomą eksperimentinių projektų mm, būklę. Mes kalbėjome apie tai komitete. Ir naujo reglamento atsiradimo dėka frakcijos įgyja galimybę pristatyti projektus, kurie kurių aktualumą vertins Europos komisija ir mes, regionų komitetas, regionų vystimosi komitetas, e, po vasaros pradėsime dalyvauti oficialėje biudžeto tvirtinimo procedūroje. Kaip girdėjome, tų projektų pristatymo terminas yra šiek tiek pavėlintas. Atrodo, kai birželio 21 galima juos pristatyti. Biudžeto komitetas nustatė ketvirtosios birželio terminą ir paprašė komiteto atsiųsti savo pasiūlymus, kad iki birželio septintos komitetas galėtų nusiųsti uh, komunikatą komisijai. Tai frakcijos pateikė penkis pasiūlymus ir, ir sekretariatas juos perdavė biudžeto komitetui, laikydamasis terminų. Tai yra preliminarus tik tai etapas, kaip ponas Surian minėjo. Tiesiog komisijai pasakėme, štai turime tokių idėjų, ar gal galite išsiaiškinti, ar tai yra gyvendinama. Galutinė pro, tokių eksperimentinių projektų siūlymo data tikriausiai bus rūpjūčio mėnesį kažkada. Tai. Bet jeigu kalbėsime apie savo ruošiamą nuomonę, Liepos mėnesio posėdėje. Galbūt iki birželio 21 dienos galėtume kažką paruošti, kad tą, paskui tą parengtą pasiūlymą apsvarstytume Liepos mėnesio posėdėje. Taigi tokia yra padėtis dabar. Visi gali teikti pasiūlymus dėl eksperimentinių projektų, visos frakcijos. E, liberalai jau pateikė, APP pateikė, žalieji netgi pateikė. Socialistai kol kas nieko nėra pateikę. Bet čia problema tikrai neiškius, dar galima teikti tokius pasiūlymus. Komitetas atliks galutinį vertinimą, mes atlikome parengiamąjį darbą ir kalbėjome su komisija apie tai, kaip sekasi įvykdyti šiuo metu, įgyvendyti šiuo metu vykdomus projektus, politinėse frakcijose tai dar bus svarstoma ir paskui mes kaip komitetas išsiaiškinsime, kur yra, mums, kur yra mūsų prioritetai. Bent jau taip turėtumėme dirbti. Dabar Konstancija Kral. Ačiū labai, pana pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai. Tikiuosi, kad jam pasiseks, kad tiek įsipareigojimų asignavimams, tiek mokėjimų asignavimams būtų numatytas pakankamas pinigų kiekis. Kalbant apie paskutinį finansavimo periodą iki šeštųjų metų mes daug ko iš jo pasimokėme ir komisija dabar e, daug daro, siekdama paremti valstybės narės, bandydama panaikinti esamus barjerus, kad valstybės narės galėtų tikrai pasinaudoti sanglaudos fondų lėšomis reikia stengtis, kad e, nepanaudotos lėšos būtų perkeltos į kitą e, laikotarpį. Mes e, ne pirmi metai tai bandome padaryti, o taryba kažkodėl tikrai stabdo. Na tiesą pasakius, jei aš būčiau finansų ministra, tai aišku, norėčiau susigražinti tuos pinigus į savo išdą, nenorėčiau jų kažkur perkelti, tačiau aš esu parlamento narė ir tiek aš, tiek e, mano frakcija reikalaus, kad nepanaudotas lėšas būtų perkeltos į atitinkamą naujojo laikotarpio periodą. Turiu pasakyti, kad e, biudžeto komitete aš jau keletą metų dirbu kaip pakaitinė narė ir šiais metais mes dar nepateikėme jokio bandomojo projekto. Manau, kad mes kaip komitetas turėtume tiesiog e, pasvarstyti, ar reikalingi tie penki bandomieji projektai, kuriuos teikia regioninės plėtros komitetas, tiksliau pasakiau, skirtingos komiteto frakcijos. Ypač tais atvejais, kai bandomųjų projektų vertė nėra didelė, beprasmėmis tampa tos diskusijos ir uh, Aš tikrai labai abejoju, ar tikrai reikia parengti penkis bandomuosius projektus, kurie tikrai, garantuoju, nesulauks visiškos paramos e, biudžeto komitete. Galbūt reikėtų pasvarstyti, ar nereikėtų paremti Erasmo programų ar Romų e, pro... integraciją skatinančių programų. Turėtume pasvarstyti, kokie mūsų prioritetai, ką norime akcentuoti. Na, o dėl mažos maržos, apie kurią kalbėjo pranešėjas, tai ji man yra suprantama. Tiesa, ji mums palieka mažai manevro laisvės, tačiau aš nemanau, kad kas nors keisi šioje situacijoje. Aišku, galime iškelti klausimą, ar Formuodami ateities anglados politiką neturėtume rodyti daugiau lankstumo, kad galėtume, pavyzdžiui, greičiau sureaguoti į ekonominės krizės situacijas. Savame suprantama, mūsų frakcija rems pranešėjo nuomonę ir aš tikrai tikiuosi, kad mūsų nuomonė bus stipri ir sulauks pritarimo ir biudžeto komitete. Ačiū, dabar Erika Maner. Pone pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie ankstesnių kalbėtojų, kurie labai šauniai pasisakė ir norėčiau ne, pakalbėti apie vieną konkretų klausimą. Tai yra apie. Uh, regionų finansavimą netoli Baltijos jūros. Kai mes rengėme šitą strategiją, AFET e, komitete mes pateikėme labai rimtų pasiūlymų dėl biudžeto skirimo Baltijos jūrai ir pe permesti dalį iš ketvirtos e, dalies į vieną B dalį. Tai yra e, ta e, biudžeto dalis, iš kurios finansuojama sanklauda. Ir čia komisija išsamei turėtų panalizuoti, ką reikštų, jeigu mes pradėtume makro sritis finansuoti iš savo biudžeto eilučių, jeigu iš jų finansuojama ir sanglaudos politika. Ką tai reikš praktiškai visai sanglaudos politikai. Kol kas su komisija mes šito klausimo neaptarėme, tačiau taip pat, kaip biudžeto komiteto pakeitinė narė, aš žinau, kad e, šita, e, šitam variantui daromas labai dėlis spaudimas ir mes turime labai atidus būti šią prasme. Mes žinome, kad šitie sprendimai mūsų nenustebins. Ačiū. Please, as briefly as possible. Sofija taip pat prašė žodžio, kalbėkite trumpai, prašyčiau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Dėkuoju pranešėjai už, praneš, pranešėjai už pranešimą ir e, pranešimo gerą kokybę. Kai pasižiūrime į tai, kiek yra įsisavinti fondai, tai matome, kad tai mūsų netenkina. Sanglaudos politika turi būti lanksti, norėčiau paaiškinti. Dabartinė sanglaudos politika pra, suformuota ir pradėjo veikti 2007 metų sausio 3, 1 ir ji buvo paremta 2005 metų duomenimis. Ekonominė situacija tuo metu buvo visiškai kitokia nei šiandieną. Ta ekonominė krizė, kurią mes išgyvename šiandieną, buvo neįsivaizduojamas dalykas 2005 metais, kai buvo priimami sprendimai. Ir mes net nenutuokėme, kaip, kokia sunki ši krizė bus ir kaip tai įtakos įmonės ir valstybės narės. Šią sanglaudos politiką, šią, šią sanglaudos politikai būdinga, e, būdingas nelankstumas ir negebėjimas reaguoti į besikeičiančią ekonomiką. Mūsų išlaidų lygmuo yra per žemas. Ir manau, kad mes e, galės, tikiuosi, kad mes galėsime, bet abejoju tuo pasivyti per na, numatytą laiką. Valstybės narės turėtų turėti galimybę išlaikyti tas sumas, e, kurios nebuvo panaudotos tam tikrose regionuose ir nacionalizuoti tas lėšas. Pavyzdžiui, jeigu koks nors regionas negali išnaudoti visų savo lėšų, tai galėtų perduoti jį kitoms, kitiems regionams, kurie geriau gali išnaudoti tas lėšas. Galiausiai Dėl Erasmus. Tai yra idėja, kurią iškėlė vietoje išrinkti pareigūnai. Panašus, panašios iniciatyvos kaip Erasmus programa leistų jiems keistis idėjomis dėl sanglaudos politikos ir dėl lėšų panaudojimo. Jūs norėtumėte kažką pasakyti? Taip. Pone Surjan. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti kolegoms už pasisakymus. Aš pasistengsiu viską atspindėti savo galutinėme variante. Kadangi laiko nedaug, norėčiau labai trumpai paminėti kelis dalykus. Kokia yra mūsų pagrindinė ambicija? Tai turėtų būti apginti komisijos poziciją, nes komisija labai daug stengiasi dėl regioninės politikos ir mes ir e, taryba turėsime tarpusavyje kovoti, e, pritardami ir pritarti komisijai. Antroji mūsų ambicija būtų bandomieji projektai ir parama jiems. Šia prasme aš šiek tiek nesutinku su, su socialistų pozicija. Šiuo metu būtų gerai sudaryti ilgą sąrašą ir jeigu jam pritars specializuotas komitetas kaip regioninės plėtros komitetas, tada šio sąrašo pirmoji dalis bus stipresnė priimant galutinį sprendimą. Tai yra visa tai lydinti to, tokia, tokia yra pagrindinė esmė biudžeto komitete, priimant sprendimus. Kalbant apie šios konkrečius tris um, bandomosius projektus, tai Erasmus yra, labai, Erasmus yra labai gera idėja, gerai vykdomas projektas ir parlamento ir komisijos, ir komisija vis dar žada, kad jie atliks įvertinimus, atsiūs mums e, tyrimus ir taip toliau. Aš nemanau, kad šita sritis bus sėkminga, kad mums joje pasiseks. Rūmų projektas yra labai svarbus, o dėl mikro pro, kreditų, tai aš manau, kad labai svarbu išanalizuoti, kaip įmanoma šitą mikroprojektą uh, E, susijęti su naujomis finansavimo galimybėmis. Man e, susidarė įspūdis, kad mes turime savo rankose stipresnę priemonę kaip mikrofinansų instrumentas, kurią turime panaudoti. Dar porą žodžių norėčiau tarti apie Lisabonos sutartį. Per savo e, pranešimą, pranešimo pristatymą aš pažadėjau Jums apie tai pakalbėti pabaigoje. Kelis kartus girdėjote, kad dėl Lisabonos sutarties Europos parlamento biudžeto pajamos labai, pa, pajėgos, biudžeto galios labai smarkiai uh, sustiprėjo. Tačiau tai yra tik paviršius. Realybėje mūsų galios yra mažesnės nei anksčiau. Kodėl? Todėl, kad visa sistema yra sukurta taip, kad e, įvairios institucijos tarpusavėje susitartų. Ir yra tik viena situacija, kada parlamentas gali spręsti savarankiškai, kad kai sutaikinimo komitete yra susitarimas ir tada, kai prie, prie, balsuojama ir kaip e, taryba balsuoja prieš, tada mes galime balsuoti kaip mes norime. Uh, Taigi visos valstybės narės ir komisija turi dėrėtis su mumis ir nerealistiškai yra, kad jie balsuotų prieš susitarimą. Tad mes turime daryboms daug daug geriau pasirenkti ir tai bus labai sunku. Mūsų susitarimai turi būti geri ir labai stiprus. Tokia yra nauja situacija. Ir jeigu mes pasakysime ne, tada visas paketas grįžta komisijai, jie turėtų parengti naują pasiūlymą. Ir tai bus tol, kol praėjusiu metu biudžetas veiks. Galbūt mes nesuinteresuoti sutikti Tačiau pirmininkaujančia valstybė visada suinteresuota, kad biudžetas būtų įgyvendintas. Toks bus mūsų ginklas. Įsivaizduojate, kad jis nėra toks stiprus kaip anksčiau, nes anksčiau mes turėjome tokį sustarimą, kad um, asignavimų lygmo yra toks, o žemiau nei tiek mes galime patys spręsti dėl kiekvienos eilutės dėl neprivalomų išlaidų. Antrojo svarstymo nebus, o per antrąjį svarstymą bus balsuojama tik tais arba už, arba ne, arba prieš. Dėkoju Jums už pasiūlymus, aš pasistengsiu padaryti, ką galiu. Labai ačiū, Laslo. Dėl bandomojo projekto norėčiau priminti, jeigu dar yra politinių frakcijų, kurios norėtų e, pristatyti E, pristatyti pranešimus, jos turėtumėte padaryti tai dabar, nes mes turime turėti daugiau laiko kad pasiruoštume sprendimų prieimimui ir pakeisti biudžetą. Aišku, jis bus keičiamas rugsėjai, tačiau dar ir dabar galime padiskutuoti apie prioritetus Liepos mėnesį. Na ir periname prie paskutinio darbo tvarkės klausimo, tai yra diskusijos su ekspertais. Mes e, sutarėme, kad mes tarpusavyje pas, padiskutuosime. Pirmiausia, profesorius Patler iš Stratklaido e, universiteto, paskui Žan e, Šarlech E, kuris e, e, Žaras Šarlek, taip pat Jean-Marie Rousseau, kuris bu, yra buvęs Europos komisijos regionės politikos generalinio direktorato nacionalinis ekspertas ir Jačikas Šlechta, Varšuvos ekonomikos mokyklos profesorius. Taip pat Jean Charles Lek, buvęs Europos komisijos regionės politikos generalinio direktoriaus pavaduotojas. Aš sutiksiu jums po penkias minutės, jūs Išsakykite tai, kas yra labai svarbu jūsų nuomonėmis priimant sprendimus dėl, 2000, dėl politikos po 2013 metų. Nežinau, kas pradės, galbūt ponas e, Bachtle. Ir dabar e, žodį suteikiu Jums. Uh, good morning. Um, and thank... Labas rytas. Ir noriu padėkoti e, komitetui ir uh, komiteto pirmininkiai. Aš atstovauju Europos politikos mokslinių tyrimų centrą, e, dirbantį Glasgove, Stratklaido universitete. Norėčiau pasidalinti pastebėjimais apie tai, kur esame e, rengdami politinės diskusijas dėl sanglaudos politikos ateities ir pakalbėsiu šiek tiek apie tos politikos praktinį gyvendinimą. Nebejotinai diskusijos dabar suintensyvėjo. Ir man atrodo, kad tai išryškino kai kurios svarbiausius aspektus siejamus su tos politikos ateitimi. Visų pirma, ką galima būtų laikyti tokiu e, bendru pagrindu, kam visi pritarė. Atrodo, kad ir dėl sutarima dėl keletų dalykų. E, politika turi būti koncentruota, sutelkta į keletą prioritetų, tikriausiai į inovacijas, mažai taršias technologijas, taip pat mažai anglės naudojančias technologijas. Taip pat ši politika turi būti geriau matoma ir jos našumas turi būti didesnis. Buvo kalbėta apie tai, kad reikia sėti daugiau reikalavimų ir kriterijus ir sąlygų su lėšomis, kurios yra skiriamos ir panaudojamos. Taip pat daugelie, daugelis mm, dalyvių kalba apie tai, kad reikia didesnės sanglaudos tarp skirtingų politikos ryčių, kalbant apie struktūrinę politiką bei kitas ES politikos rytis. Ketvirta, suvokiama, jog būtina racionalizuoti finansinį valdymą ir kontrolės reikalavimus. Tai yra nereikia atlaisvinti e, taisyklės turi ir išlikti griežtos, tačiau jų ta, praktinis taikymas turi būti racionalesnis. Vėlgi, aiškiai reikia siekti supaprastinimo, bet apie tai kalbama jau beveik 20 metų, svarstant visas politikos rytis. Ir galiausiai reikėtų susitarti ir labiau akcentuoti teritorinį bendradarbiavimą. Tačiau yra ir skirtumų išreiškiamos ir skirtingos mintis debatuose. Pavyzdžiui, visų pirma, kokį vaidmenį politika turėtų vaidinti ir kiek ji turėtų apimti erdvės. Ar turėtų būti skirta tik Europos Sąjungai, visai Europos Sąjungai, ar tik tai patiems skurdžiausiems regioniams? Ar tai turėtų būti atskira savarankiška politikos sritis, ar antrinė politikos sritis, kuri bū, papildytų tiesiog tik tai kit, politiką kitose sritise? Taip pat yra skirtumų kalbant apie santykius tarp skirtingus struktūrinės politikos ryčių, pavyzdžiui, Europos regioninio vystimosi fondas, Europos socialinis fondas bei struktūriniai fondai kaip, pat, kaip po tokie bei kaimo plėtros politika. Manau, kad matome ir, jog daugia pakopiam valdymui skiriama, skiriama skirtingas e, svarbumas. Taip pat vyksta diskusijos, ar ją reiktų, ar, ar tokį valdymą reiktų nacionalizuoti. Norėčiau labai bendrai pakalbėti apie vieną sritį, dėl kurios atrodo yra didelis sutarimas, kad politika turėtų būti našesnė ir labiau matoma. Man atrodo, kad neseniai atliktas įvertinimas, kurį atliko regionų direktoratas, mus na, leidžia daryti nemažą žingsnį priekin. Apie tai pristatymas buvo čia vakar. Taip pat įvyko tam tikrų pokyčių, kalbant apie vertinimo kultūrą, bent jau kai kuriuose valstybėse narėse. Ir vertinant tuos kalbant apie tuos vertinimus, kurie buvo atlikti, aiškėja, kad sanglaudos politikos poveikis yra matomas, bent jau e, remiantis išvadomis, kurios buvo padarytos pritaikius tam tikrus modelius, pavyzdžiui, BVP augimui, kaip tai atsiliepia, taip pat kaip ši politika padėjo kurti darbo vietas, ką, ką jie davė įmonėms, taip pat e, pavyko sumažinti atotrukius tarp regionų. E, Ir ši politika tikrai padeda sukurti pridėtinę vertę ir administracijos kontekste e, tas geras e, efektas e, sukuria sukuria dar papildomai gerovės, kuri yra jaučiama ir vietos politikoje. kas mums kelia susirūpinimą. Tai, kad išlieka ir toliau išlieka su institucijomis siejamos problemos, kurios silpnina tos politikos poveikį. Pavyzdžiui, nepakanka analitinių duomenų rengiant programas ir dėgiant naujoves. Taip pat strateginis sklandu, strateginio sklandumo pasigendame turime kalbėti, turėtume kalbėti apie integruotą požiūrį. Taip pat nepakankamai koordinuojamas koordinuojama e, politika gyvenančių agentūrų ir e, agentų veikla. Taip pat m, projektų atrinkimas netenkina tam tikrų reikalavimų. Ir nežiūrint to, kad dedamos didžiulės pastangos, tos stebėsenos sistemos, e, nepateikia e, reikalingos informacijos laiku. Ir nors ta vertinimo kultūra sklinda, tačiau mm, jos klaida yra labai nevienoda. Institucinės problemos nebūtinai e, iškyla vienodai, iškyla visur. Yra gerų pavyzdžių ir, ir kaip, kaip, kaip dėgiame pažangioji praktika. Reikėtų užduoti tokį klausimą kodėl išlieka su institucijomis siejamos kliūtis. Apie jas buvo kalbama ir 2000. Ir 2000-aisiais varstančią politiką ir netgi 10-mečio viduryje. O dabar, dabar vykstančiose diskusijose reikėtų kalbėti apie bendro vadovavimo bendro valdymo daugia pakopės valdysenos sistemas. Ideali daugia pakopės valdysenos sistema buvo puikiai pristatyta Barka pranešime. Ir vienas iš veiksmingai veikiančios tokios daugia pakopio valdymo sistemos skiriamųjų bruožų, tai jos gebėjimas užtikrinti uh, kad pinigai panaudojami veiksmingai ir tinkamai. Prieš kai kurių savo pastebėjimų dar grįšiu. Kitas dalykas tai intervencijos strateginis nuoseklumas. Kalbėjau apie tai, kad tai yra iššūkis ES mastu, bet daugeliu atveju tai yra ir nemažas iššūkis valstybėms narėms, nes pasigendama nuseklaus mąstymo, kuris reikalingas dėgiant ir kai, kai kurias naujoves. Dar vienas dalykas - institucinių gebėjimų klausimų. Juos taip pat reikėtų nagrinėti. Man atrodo, kad e, buvo konstatuota, kad dabartiniu laikotarpiu dedamos pastangos šią kryptimį. Ir daugeliu atveju tie projektai, lėšų panaudojimas vyksta gerai, atsiskaitoma už lėšų panaudojimą, tačiau nėra strateginio integruoto nuseklaus požiūrio. Ir su, jais, su, su šiuo klausimu siejamas sklan, nuseklumo ir, ir valdymo gebėjimų klausimai. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, kad, pavyzdžiui, programų lygmenių nėra rimtų diskusijų, ar pasiekti tikslai ir jei nepasiekti, kodėl. Taip pat ir Europos mastu. Noriu priminti Barką pranešimo rekomendaciją įsteigti aukšto rango forumą, kuriame būtų svarstomi, kur valstybės narės svarstytų to, tos politikos e, pagalba pasiektus laimėjimus. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Jacek. Ne, atsiprašau, Jean-Charles Lygiu. Euh, Labas rytas, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte į šį posėdį. Taigi, kalbant apie būsimą į laikotarpį, svarbiausias klausimas ir apie tai jau kalbėjome komisijoje, valstybėse narėse ir komisijoje, yra štai koks. Ar sanglaudos politika vis dar išlieka aktuali? Aišku, turime kalbėti apie tai, kokios naudos jį gali mums atnešti, kokią pridėtinę vertę jį gali padėti sukurti. Tai yra amžinos diskusijos, jos vyksta jau kurį laiką e, sanglaudos politikos rytyje. Kitas aspektas, kurį turėtume prisiminti, kad nebūtų jokių dviprasmiškumų, tai kad sanglaudos politika yra struktūrinės politikos dalis, yra ilgalaikė pagal savo povodį ir taip ją reikėtų vertinti. Šios politikos tikslas nėra užtikrinti pajamas. Sanglaudos politika yra priemonė skirta valstybėms narėjams užtikrinti, pasiekti socialinės įtraukties. Būtent taip ją reiktų suvokti. Reiktų būtent tai labai aiškiai suprasti, nes dažnai yra, dėl to iškyla daug nesusipratimui, nes nesuprantama, kokios naudos, kokių pasiekimų galima tikėtis iš sanglaudos politikos. Jūsų komitetas puikiai žino, kad E, per pastarosius 20 metų buvo pastebimos kelios tendencijos. Mm, subsidiarumo principo įtvirtinimas parenkat programas ir taip pat kontrolės audito išaugimas. Ir valstybės narės čia vaidina svarbu vaidmenį, tačiau pagal sutartis komisijai tenka sprendžia, sprendžiamasis vaidmuo, už, išsiaiškinant ar kontrolės sistemos ir taisyklės tinkamai yra įdėktos. Taigi reikia nepamiršti šio aspekto. Per trumpą laiką, kurį, kurio turime, reiktų pamatyti, sakyti keletą klausimų. Visų pirma, ar regionų ligmuo išlieka aktualus sanglaudos politikoje, kaip jau sakiau, viskas diskusijos jau kurį laiką. Toliau, tokios politikos funkcionavimas ir jos vaidmuo. Jo, ar, ar jie galima sumažinti skirtumus atotrukius. Ir dar vienas klausimas. Ponas Batleris kalbėjo apie valdyseną sanglaudos politikoje. Uh, Tai aišku vienas svarbiausių elementų ir reikia imtis papildomų pastangų, kad sukurtume papildomą pridėtinę vertę su tą politiką. Taigi visų pirma, politikos aktualumas regionų lygmenių ir lyginant su nacionaliniu lygmeniu dabar, dabar vykstančių diskusijų kontekste. Turėtume savo priminti, apie ką kalbame Europos, apie Europos Sąjungą, kurią sudaro 27 valstybės narės. Ir šiandien šį sąjungą mm, stebi, kad dauguma, tai yra 50 procentų regionų Europos Sąjungos, kur gyvenimo gerovės ir BVP BVP lygis yra mažesnis nei ES vidurkis. Taigi matote, matome, kad yra labai didelių, didelių išsivystimo atotrukių. Yra regionų, kur tas išsivystimo lygis sudaro 75 procentus ES BVP ir vidurkio ir tokių, kur tas lygis pasiektas 75 iki 100 procento kalbant apie regionus, kurių, e, lyg, kurių pasiektas lygis yra šiek tiek didesnis už ES vidurkį, jų yra maždaug vienas trešdalis, 104 tokie regionai. Ir palyginkime dabar save, mūsų situaciją su pagrindiniais mūsų varžovais, su Japonija ir JAV. Ten yra tik 15 procentų regionų, kurie perlipa tam tikrą ribą. Taigi, mes nesiekėme sukurti, ne, nebandome užtikrintis harmoningai, nuosekliai išvystytos erdvės ES, bet mes taip pat aiškinamės, kokia yra mūsų padėtis lyginant, e, lyginami save su savo varžovais pasaulyje. Jeigu lyginsime padėtį pas mus su padėtimi JAF ir Japonijoje, tai santykis su JAF vienas ir du, santykis su Japonija vienas su 2,5. Aš tik norėjau tai priminti, kad įsivizuotume, kokia yra bendra padėtis. Toliau galime pakalbėti apie sanglaudos politikos vaidmenį ir ką ji galėtų nuveikti. Žinome, kad 174 Lisabono sutarties straipsnėje atotrukių skirtumų tarp regionų sumažinimas, e, regionų veiklos keitimas, teritorinė sanglauda turėtų būti politikos prioritetu. Lisabonos sutartis įsigaliojo ne taip seniai. Ten taip pat akcentuojama, kad atsižvelgiant į regioninį kontekstą turime nepamiršti ir regionų ypatybių, e, miestų, kaimo vietovių, koks yra pasiskirstimas. Taigi tų skirtumų samprata turi būti atitinkamai suvokta. Na, čia galime kalbėti apie keletą politikos alternatyvų kokia būtų alternatyvos sanglaudos politikai. Tai būtų nustatyti, nu, nustatyti kad sektorinė politika sektoriuose yra mūsų prioritetas. Taip pat reiktų koncentruotis į konkurencingiausius ekonomikos sektorius, tačiau tuo pat metu reikia nepamiršti skirtumų mažinimo. Kita alternatyva galime prisiminti kaip viskas atrodo regioninį lygmenį lyginant su nacionaliniu. Ar iš tikrųjų BVP e, yra tas rodiklis ir kriterijus, kuriuo turėtume remtis ir viską vertinti? Ir ar tikrai remiantis juo galima mažinti ar didinti finansavimą? Reikia vertinti regionų gebėjimą būti, dalyvauti kaip partneriai ES kūrime, ES 2010 strategijos įgyvendinime. Ar e, po kurio laiko tie regionai nebebus partneriais, ar mes to siekiame. Taip pat sanglaudos politikos architektūra siejama su šiais politikos prioritetais kam tai kelia galvos skausmą ar valstybėms narėms, ar tiems, kurie mano, kad čia siekiama renacionalizuoti e, kai kurias politikos rytis, kaip tai atsispindės valstybių narių biudžetuose. Tačiau viskas atrodo paprasta tiems, kas palaiko šią idėją. Tai yra, pavyzdžiui, yra siūlymas atsisakyti sanglaudos politikos ir tuomet ES lygmenių nebebus jokių pastangų taip pat tie, kurie pasisako už konkurencingumo stiprinimą. Ar vieni regionai patrauks paskui save kitus regionus? Mes žinome, kad dėl tokių sprendimų gali atsirasti didesnių išsivystimo skirtumų. Atotrukis gali padidėti. Taigi mūsų pagrindinis varžovas vėlgi yra jungtinės valstijos ir Na, vertinant save su tuo varžovu, pamatysime, kad skirtumai tarp regionų netgi padidėtų, jeigu būtų pasirinktas tas sprendimas. Ir ar kitų veiksnių, kurių reikia nepamiršti, reikia strate priimti strateginius sprendimus ES ir nacionaliniu mastu. Tačiau turime būti atsargus, kad neatsidurtume tokioje padėtyje, kuomet regionai jau nebebus laikomi partneriais didesnėse, didesniuose projektuose. Manau, kad reikėtų geriau apibūdinti regionų poreikius ir prioritetus turėtų būti štai koks. Daugiau dėmesio skirti atsiliekantiems regionams, siekti didesnės konvergencijos. Ir e, regionai dalyvaujantis regionų konkurencijoje ir e, regionai, kurie susiduria su ypač aštriomis problemomis šiuo metu, jeigu ES pasirengusi e, padėti įsikišti į regionų situaciją, ar tai iš tikrųjų naudinga, nes žinome, kad viešosios investicijos ir nacionalinių ir regionų mastų tikrai šiuo metu mažėja. Uh, Taigi, ar galima įsivaizduoti tokią situaciją, tokį sprendimą, kuomet iš ES pusės nebūtų jokio įsikišimo, jokių, jokios paramos? Taip pat pereinamojo laiko tarpio parama regionams m, mm, iš, iš vienos kategorijos regionų tampantis kitokios kategorijos regionais e, kuomet nebenumatoma jokia finansinė parama. Apie tai buvo kalbama anksčiau surinktose diskusijose. Jei pažvelgtume vėlgi finansinė ir ekonominė krizė, jos pasiekmes. Turime nepamiršti ir šių dalykų, nes poveikis, labiausiai matomas, juntamas poveikis bus pasiektas 2011-2012 metais. Kalbu apie krizės socialinės pasiekmes ir nedarbo augimą. Ir kalbant apie 2012-uosius, ar mums pavyks išlaikyti ženklų finansinį instrumentą nes tikrai bus e, vienose regionuose susidarys sudėtingesnė padėtis nei kitose. Tačiau kalbant apie dabartinę sistemą ateityje, mums reikės tiksliau apibriežti kiekvieno regiono poreikius, kiekvieno regiono mastu. Taigi, pavyzdžiui, regionai, kuriuose yra didelių miestų, metropolių, juk miestuose yra, miestai iš esmės yra socialinės uh, atskirties ir marginalizavimo zonos. Taip pat kaimo įtraukties e, programos, kaimo konvergencijos programos, sinergijos sukūrimas. Būtent čia teritorinės sanglaudos e, samprata tampa aktuali, nes kitaip Mes tiesiog suskaldysime politiką ir ji nebeužtikrins aprepties. Toliau valdysena ir sanglaudos politika. Jos aktualumas šiame kontekste. Viskas šiek tiek sudėtingiau dabar nei buvo praeitie. Taigi, apie ką dabar kalbama, svarstant sanglaudos politiką ir valdyseną? Um, diskusijos dėl subsidiarumo ar naudojami argumentai, ar jie yra realistiški? Atsakymas yra ne. Kalbu apie programų parinkimą ir diskusijos dėl galutinių, galutinio pagidaujamo rezultato. Regionai dar nenusprendė E, neapsisprendė, nes iki šiol tokius sprendimus priimdavo komisija. Man atrodo, kad reikės labai rimtų diskusijų. Turės vykti labai rimtos diskusijos, kad regionai galėtų prisimti savo atsakomybę. Buvo minėtas būklės diagnozavimo e, poreikis, nebūtinai ta dabartinė būklė tinkamai diagnozuota, teisingai diagnozuota ir, pavyzdžiui, nacionalinių regionų mastu nebuvo surinktos tinkamos diskusijos. Yra bendros diskusijos dėl valdysenos. Ir visi saligiškumo uh, kriterijai, apie tai irgi reikėtų kalbėti, juos irgi reikia svarstyti, bet tai gali būti suvokiama kaip, kaip tam tikros galimybės, o nebūtinai rizika. Mes, aišku, suprantame, suprantame kad sąjungos politika keisis ir reikia nepamiršti dviejų dalykų, kalbant apie saligiškumą. Makroekonomikos saligiškumą ir daugiametis programavimas tikriausiai pa, mm, bus pakistas kitomis priemonėmis. Tiesiog Ekofino ministrų taryba priiminės kai kuriuos sprendimus, bet nebūtinai tai bus susijęs su regionų poreikiais. Tai yra kai kurie valdymo elementai tiesiog išnyks. jeigu tas tam tikras saligiškumas su, suvoktume kaip galimybės, kaip tos politikos skiriamą į bruožą, tai turėtume kalbėti apie tai, kokiomis sąlygomis gali būti ir turi būti gyvendinama sanglaudos politika, bei apie priemonės ir išteklius, kurie yra skiriami e, atsižvelgiant į tos į našumą, į darbo rezultatus. Uh, struktūrinių investicijų į aplinkosaugą finansavimas yra gana na, iliuzinis dalykas, nes daugelie valstybių narių aplinkosaugos e, teisinė įgytis nėra perkelta. O tai yra iš ankstinė sąlyga. Tu tai turėtų būti iš ankstinė sąlyga, skiriant papildomas lėšas šiai politikai. Dar vienas dalykas reikės rimtų diskusijų įvertinant tų regionų būklę. Išsiaiškinant, kodėl, pavyzdžiui, BVP kai kuriuose regionuose e, sudaro tik 60 procentų ES vidurkio. Pavyzdžiui, situacija Kalabrijoje, Estijoje ar kažkokioje Prancūzijos dalyje nėra tokia pati. Reikės rimtų diskusijų. E, bandant išsiaiškinti, kas, ke, kokios yra augančio nedarbo priežasis, kodėl konkrečiame regione BVP yra toks ar kitoks. Nebūtinai čia apie visą tai, galbūt apie visą tai reikės kalbėti svarstant subsidiarumo klausimą. Apie tai viską vėl turėsime kalbėti 2020-aisiais ir bandyti nustatyti teisingas, reikalingas taisyklės, taip pat sukurti reikalingą tvarką ir sistemą. Taigi manau, kad sanglaudos politika turi būti apsvarstyta institucijose labai išsamei ir dirbti reikia dviem kryptimis. Taryboje tik kalbama apie sanglaudos politiką tik tuomet, kai svarstama finansinė perspektyva. Manau, mums reikia regioninio vystimosi politikos šių komiteto. Taigi, jeigu būtų įkurtas regioninės politikos komitetas, jame būtų reguliariai svarstomi strateginiai sprendimai ir pasirinkimai padaryti šioje srityje ir galėtume būtent taip įsijungti į tą diskusiją. Mes sakome, kad parlamentas dažnai, parlamento ir komisijos ar audito rūmų nuomonės nesutampa dėl, dėl lėšų panaudojimo. Komisija ir audito rūmo ypač nesutarė dėl, paklaid, dėl klaidų kiekio. Ir kaip žinome, daug Dažnai daug metų jau auditorumai ne, nepatvirtina sąskaitų tvarkymo patikimumo. Taigi, arba parlamentas, arba komisija, arba abi institucijos turėtų paraginti valsty, pakeisti valstybės narės pagal atitinkamą konkrečią procedūrą atsiskaityti už tai, kaip E, buvo panaudotos skirtos lėšos. Komisija tuo tarpu atlieka arbitro vaidmenį bandydama sumažinti dėl šių. Dėl, dėl to klausimų svartimo, svarstymo kylančias įtampas, nes komisija, aišku, neatsakinga už tų lėšų panaudojimą. Reikia ir apie tai galvoti. taip pat fondų skirimas kokiam nors tikslui. Pavyzdžiui, 60 procentų aptariamo sanglaudos fondo lėšų skiriama e, antrojo tikslo regionams. Tačiau parlamentas taip pat neatsispiria pagundai susilpninti uh, Ehm, tą mm, proveržį, tą mm, tokį vieningą ehm, postumį, kurį numato Lisabono strategija. Lisabono strategija, aš prašau, tačiau 2020-ųjų strategijoje vėl reikės kalbėti apie tokius dalykus kaip konkurencingumas e, ir taip pat apie tolygų vystimasi. E, energijos, taupus energijos naudojimas, našus energijos naudojimas, taip pat pristaikymas, ekonominis pertvarkymas ir visa tai turės būti susijęta su nedarbo lygiu. Tai turėtų būti prioritetai. Aišku, visi tie prioritetai turėtų būti 2020 strategijoje, nes būtent tose sritise valstybės narės turi dirbti pas save. Tačiau, manau, mes turime būti reiklesni, keldamis sąlygas ir reikalavimus sąjungos politikos įgyvendime. Ačiū. For... Labai ačiū. Dėkuoju už tai, kad pakvietėte mane. Ir aš norėčiau pakalbėti iš šiek tiek kitos pusės, nei kad mano kolegos. mes turėtume kalbėti ne tik apie regioninės politikos rėmėjus, tačiau atsižvelgti ir į kritiką, pagrystą ir nepagrystą. Tai taip pat įdomu. Norėčiau iškelti kelias mintis. Pirmiausia, norėčiau e, pakalbėti apie tai, kad lietai yra e, gyvendinamos iškeltos idėjos praktikoje. Viena e, idėja yra susijusi su srautų ekonomija, kita su vietų ekonomija. Mes matome, kad vietų ekonomija yra labai gerai sukurta. Jeigu pakalbėsime apie srautų ekonomiją, tai teritorinis, e, teritorinė sanglauda būtų pati geriausia vieta, kur galima būtų įgyvendinti srautų ekonomiją. Jei pakalbėsime apie sujungiamumą, o ne tik paprastą infrastruktūrą, tai galime sakyti, kad tinklas labai gerai sprendžiamas, bandoma vengti pasienių pasiekmes. O antras punktas yra sulė, per lėtas Europos ekonomikos um, vystimasis. Ar sanglaudos politika už tai atsakinga? Vargu ar. Kadangi kyla problema dėl to, kaip paspartinti ekonominę plėtrą Europoje. Be abejo, mes galime prie to prisidėti, nes galime panaudoti visas galimybės padidinti Europos regionų plėtros gebėjimus. Tačiau visi turime nepamiršti, kad 2020 m. strategijos pirmajame variante nebuvo mm, sanglaudos politikos ir tik pasitarus ji buvo ten įtraukta. Taip pat buvo įtraukti regioniai ir vietiniai regionės vietinės institucijos. Uh, Dabar per didelis e, e, procedūrų kainos naudos gavėjams. Taip, mums reikia supaprastinti procesus, išvengti dubliavimo. Jūs daug apie tai čia kalbate, tačiau turbūt per mažai. Taip pat apriboti institucijų gebė, galimybės padidinti pe, sandorių kaštus, su, Taip pat reikia sumažinti nedidelių asignavimų administracinės išlaidas, tai jau buvo minėta ne kartą. Taip pat reikia didinti sanglaudos politikos sistemos administracinę kultūrą, ją gerinti, kaip sakė mūsų kolegos. E, skirtingos politikos nėra suderintos. Taip, mes e, tik tai e, dalį žaidimo žaidžiame ir negalime užtikrinti aukštos kokybės koordinavimo, jeigu kiti to nenori daryti. Integruotose programavimo dokumentuose, yra, e, kurie apima visas politikas, kurios turi įtaką teritorijai, yra labai geras būdas spręsti šį klausimą. Tačiau kaimo vietovių problemos bei kitų e, vietovių plėtros problemos yra ne, nepakankamai prioritetizuojamos. Tai yra politiniai klausimai, todėl mes nenorime į tai kištis, tačiau tai labai svarbu, ypač po to, kai 2007 metais daug kas pasikeitė. Visada darasi e, valstybės narės kartu su komisija dėl reglamentų, dėl reglamentavimo, nes Europos komisija stengiasi parengti kuo trumpesnį e, sąrašą, valstybės narės nori, kuo, jo nori kuo ilgesnio ir dėl to e, jos turi didelę galimybę leisti išteklius. E, E, prioritetų koncentravimas yra labai svarbus tikslas, nes dabar turime daug e, įvairių išmėtytų projektų, kurie e, net minimaliai nėra sukoncentruoti. Lenkijoje buvo taikomas taip pat nedidelio finansavimo metodas, dėl ko buvo E, kilę problemų dėl to, kad regioninėje plėtroje e, kompiuterinė ir programinė įranga yra ribota. Taip pat norėčiau pakalbėti apie įsisavinimo lygmenis. E, pinigai leidžiami ir leidžiami kuo greičiau. Mes panaudojame kelis rodiklius nuspręsdami, kaip greitai išleidžiami pinigai. Tačiau tai yra tik trečiasis numeris, mums reikia pirmo ir antro numerio. Antrasis e, turbūt yra efektyvumo rezultatas, pirmasis yra e, šiaip rezultatai. Ir kas jau buvo pasakyta, reikia panaudoti stebėseną Na, o dabar kaip yra trenkiami projektai. Atrodo, kad viskas atitrūkia nuo Europos parlamento, tačiau tai svarbu, nes tai yra labiausiai matomas elementas visuomeniai miestuose ir regionuose. Tad, jeigu būsime pakankamai stiprus ir padarysime spaudimą dėl procedūrų skaidrumo algoritmų naudojimo, Kai kažkas keisto atsitiktų, mes galėtume įsikišti pakankamai anksti. Toliau buvo paminėta, kad nesame pakankamai lankstus. Mes atliekame eksperimentus su savo observatorijomis, keičiamės e, informaciją, geriausią praktiką, reaguojame į finansinę krizę. Mums taip pat reikia e, įvertinimų. Ir galiausiai yra tokių kitų klausimų. Mes turėtume pagalvoti, kaip kurti šitą sistemą ir sudaryti kontrolinį sąrašą, ar mes sutinkame dėl to ar ne. Jeigu sutinkame, kaip spręsime šitą klausimą. Žanas jau paminėjo, kad mes turėtume nepamiršti Delioro palikimo, kuris buvo perkeltas į tą sutartį. Aš manau taip, kad e, šioje politikoje regionų, regionai turi atlikti unikalų vaidmenį. Sanglauda yra tos politikos tikslas. E, politika turi būti pritaikyta visoje Europoje ir apimti visus Europos regionus. Šita politika turi e, sukurti papildomą vertę Europai integracijos būdu, e, priartinti tą politiką prie piliečių, turi sukurti tinklą ir taip toliau. Taip pat labai svarbu jos ilgametiškumas, ilgalaikė perspektyva galime nustatyti tam tikrus standartus, kurie čia buvo Mm, išvardinti. Ačiū. Ačiū labai. Taip, aš pasinaudosiu šio mikrofonu. Jūs paprašėte mūsų kalbėti trumpai, aš pabandysiu suspėti išdėsyti savo mintis per tą laiką. E, prieš tai buvo aptarta regioninės ir sanglaudos politikos ateitis. Aš apie ją taip pat kalbėsiu ir bandysiu nubrėžti ryšį tarp ES politikos ir kitų pasaulyje E, plėtojimų politikų, kurias e, man teko stebėti. Kalbėsiu ne tik apie JAV, tačiau ir apie Kiniją ir Kinijos vykdomą regionę politiką, kuri yra paremta mokslo pažanga. Taip pat pateiksiu keletą pavyzdžių. Jūsų sąraše 23 punktai. E, septyni iš jų labai išsiskiria, tai vertinčiau labai teigiamai, nes e, mūsų regionų plėtros procesus galėtume dar optimizuoti, pirmiausia, trimis e, etapais. Pirmiausia, aišku, turėtume nustatyti konkrečius regionus. E, regionai yra mūsų turtas ir Mm, sanglaudos politika neturėtų jiems pakengti. Antra, reikėtų aptarti mokslo pažangos vaidmenį atskiroms teritorijoms. Ir savo pranešimo pabaigoje taip pat kalbėsiu ir apie perspektyvas, apie e, galimybę nutraukti paramos politiką. Taip pat kalbėsiu ir apie galimybę išskirti naujus regionus. Pirmiausia, pakalbėsiu apie teritorinę sanglodą ir jos įvairovę. Reikia būti labai atidiems, nes sanglodos politika nereiškia, kad e, galima viską matuoti pagal vieną kurpalių ir vienus regionus remti, nuskriaudžiant kitus regionus. Turime pasistengti, kad sektorinė politika ir sanglaudos politika papildytų viena kitą. Reikėtų, kad jos visos politikos kryptys būtų taikomos visoje Europos Sąjungoje. Taip pat Reikėtų užtikrinti ryšį tarp regionų ir pavyzdinių ekspertų centrų rengiamos informacijos. Tik tokiu būdu mums pavyks susijęti tuos pažangius regionus su kiek atsiliekančiais regionais, kad atsiliekantieji regionai galėtų pasimokyti iš toli pažengusių regionų patirties. Paprastai teigiama, kad Kinija yra monolitinė valstybė, plėtojanti griežtą eksporto politiką. Kinija gamina pigias prekes. Tačiau, aišku, yra didelis skirtumas tarp Kinijos provincijų ir didžiųjų Kinijos miestų. Aš pats mačiau, kad tos plėtros priemonės, kurios e, skatina Europą žengti į priekį, yra taikomos ir Kinijoje. Nes ir Kinijoje yra daug atokių regionų, kurie gali pateikti e, savo regiono plėtros planus. Tie planai vėliau yra finansuojami ir taip regionai yra skatinami klestėti. Keletą žodžių noriu tarti ir apie sanglodos politikos poveikį konkretiems regionams, naudojantis mokslo pažangą. Čia itin svarbus yra pačių regionų vaidmuo. Regionai taip pat gali prisidėti prie, prie ES 2020 metų strategijos įgyvendinimo. Turėtume tobulinti ir finansavimo priemonių panaudojimą, numatydami konkretų pačias sąlygas, kuriams esant finansavimas yra pradedamas ir vėliau baigiamas. Taip pat yra, būtų protinga nustatyti naują regionų grupę, e, kurio, kurią galėtume pavadinti kaip besivejančių regionų grupę. Norėčiau pateikti du aktualius pavyzdžius iš dviejų skirtingų komisijos direktoratų. Pirmiausia, iniciatyva, kuri gimė Unite France, DG Regio. E, čia bandoma teikti pagalbą 26 Prancūzijos regionams, kurie e, vykdo teritorinės sanglodos e, projektus susijusius su mokslinę pažangą. Būtent mokslinė pažanga ir inovacijos leido šiems regionams suklestėti. Mano antrasis pavyzdys susijęs su įmonėmis, kurios e, pateikė programas besivejantiems regionams ir tose programuose yra derinamas e, vietos regiono ir ES lygmuo. Tokiu būdu e, sukūriamas tinklas e, kuris yra naudingas visiems, gimsta naujos sinergijos ir čia glaudžiai bendradarbiauja tiek regioninės plėtros generalinis direktoratas, tiek mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas. Tuo ir baigsiu savo pranešimą. Turime maždaug 15 minučių diskusijoms. Norėčiau informuoti tuos kolegas, kurie dar nėra informuoti, kad ekspertai ekspertai dalyvauja diskusijose dėl sanglaudos politikos ir dalyvaus ateityje, bet jeigu kolegos norite užduoti klausimų, uh, Prašom, ponas Kurskis e, norėtų žodžio. Prašau. Czy mnie słychać? Słychać. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už visus pranešimus, dėkuoju ekspertams. Aš girdėjau kai kurių pasisakymus internetu, kai kuriuos kalb, girdėjau kalbančius čia. Būdamas Lenkų ir naujų parlamentarų čia, tai aš esu iš tų naujųjų valstybių narių prisijungusių prie ES 2004 metais ir um, mane tikrai neramina tai, kad kai kurių ekspertų um, man, manimų uh, atrodo, jog ES prioritetas yra pabrėžti naujas technologijas ir inovacijas. Mūsų e, nuomonė yra daug tokių šalių, kurios negalėjo tinkamai vystytis dėl to, kad kelias dešimtmečius gyveno už geležinės e, uždangos ir negalėjo pasinaudoti maršalo plano pranašumais. Todėl pabrėžti inovaciją ir naujas technologijas, man atrodo, yra nepakankamai mandagus pasiteisinimas. Tai reiškia, kad senosios valstybės narės skiria e, e, senosioms valstybėms narėms yra per mm, mm, galinės duris kažkokiu būdu skiriami e, pinigai. Ir manau, kad e, naujosioms valstybėms narėms turėtų būti sudarytos vienodos sąlygos kaip ir senosioms. Taip pat man nerima kelia ES 2020 m. strategijos naujasis variantas, kurį pristatė pirmininkas Barosas. Ten taip pat kalbama apie inovacijas ir naujasias technologijas tų sanglaudos projektų sąskaita, kurie a, atitinka konvergencijos kriterijus. Manau, kad būtent konvergencija skatina augimą ir užimtumą. Ir nepaisant a, didelio padaryto pa, a, progreso čia, paskutinės sanglaudos ataskaitos parodė, kad vis didėja atotrukis tarp valstybių, 27 valstybių narių regionų. Taigi tai gali virsti teritorinę segregaciją ir netgi padidinti atotrukį neturtingose rajonuose, regionuose, ypač tose valstybėse, kurios prie, prisijungė prie ES e, prieš šešis metus. Jie turi daug neišnaudotų šaltinių ir išteklių, tačiau norėdami visiškai išnaudoti bendros rinkos e, naudą, pranašumus, mes turime pasivyti ir komunikacijų, informacinių technologijų, mokslinių tyrimų, švietimo ir žmogiškų išteklių srityje. O tai reiškia, kad šitie sanglaudos prioritetai būtų palikti mm, ES biudžete. Dabar jie buvo biudžete antroje vietoje. Geriausiai norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas labai dažnai paremdavo tokį tokią vienodą lankščią sanglaudos politiką, kuri buvo geriausiai priderinama e, dar e, ankstyvoje stadijoje ir geriausiai buvo e, reaguojama į aplinkosaugos e, iššūkius ir įvairius pokyčius. Ir tai buvo vienas iš ramščių, kuris stiprino ir socialinę, ir inovacijos buvo tas ramstis, kuris stiprino ekonominę ir socialinę sanglaudą. Mes tiek ilgai buvome už geležinės uždangos, kuri tikrai nebuvo mums užklesta mūsų norų. Tad mes norime pasis, pasivyti senasias valstybės narės kiek įmanoma greičiau. E, būdami viena ES, mes kartu galėtume žengti šitą didžiulį žingsnį į priekį ir koncentruotis ties inovacijomis ir technologijomis. Tačiau dabar šis žingsnis būtų per greitai žengtas ir tai sukeltų naują sindromą. E, dviejų greičių Europą. Tad mes pasisakome už sanglaudos prioriteto išlaikymą biudžete, nes e, mes jį suprantame, kad tai yra pažangus prioritetas, civilizuotas ir tai sudarytų geras vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Vanisteroj. Dėl pakeitimų Dabar mes kalbame apie 2013-2020 metų laikotarpį naujos anglodos politikos įgyvendimą, tad aš nesuprantu, kodėl jūs sakote, kad per anksti yra daryti pakeitimus. Manau, kad pats laikas tai daryti ir kalbėti apie naują architektūrą. Turiu klausimą. Mes turime naują sutartį, kuri kalba apie teritorinę dimensiją ir teritorinę sanglaudą. Ar tai reiškia, kad pritaikytas naujas požiūris? ar mes kalbame apie Europos teritorijų naują persiskirstimą tarp pačių valstybių narių. Tai galima atspindėti žaliojo knygoje. Manau, kad teritorinė sanglauda galėtų daug prisidėti prie bendros rinkos susijimo su geografiniais aspektais ir bendradarbiavimu ir taip toliau. Norėčiau tokių formuluočių e, šiame dokumente. Toliau kitas mano klausimas, paskutinis. Kalbėtojas buvo labai įdomus, jūs sakėte, kad mums neva reikia naujų modelių, kad uh, iš integruoto požiūrio išspausime kuo daugiau vertės. Tačiau to įvertinti mes negalime, negalime to įtakoti. Jūs sakote, kad generaliniai direktoratai eksperimentuoja pritaikydami naujus metodus. Taip, tai reikia padaryti valstybėms narėms pritariant, tačiau jeigu yra regionas be vizijos, integruotos plėtros vizijos ir E, neturi projekto, tai ką jūs galite padaryti? Tai gali būti kaimo vietovė ar nedėlis miestelis. Jūs kalbate apie inovacijas ir mokslinius tyrimus ir plėtrą, tačiau turime per šias programas nuveikti daugiau, mes turime jas skatinti ir turime turėti drąsos tai padaryti. Tie, kurie nori uh, dalyvauti gyvenant integruotą požiūrį per ES 2020 strategiją, kurie nori būti ekologiškesni, tvaresni ir pažangesni. E, tai ir jeigu jie nenori prisijungti prie mūsų, tai jeigu jie sako, kad mm, tai yra per sunku, tai ką mes su jais darysime. Noriu, kad išsiaiškinčiau, noriu kažkokį ką išsiaiškinti buvo kalbėta, kad 55 procentai regionų, e, regionų BVP vidurkis sudaro 75 procentus BVP vidurkio, ES e vidurkio, apie 20 procentų regionų viršyje. E, galbūt galėtumėte patiksti tikslesnės informacijos. Uh, Taip pat nesu tikras, kad teisingai supratau. Atrodo, buvo pasiūlyta lėšas iš sanglaudos fondų e, skirti vienam regionui ir paskui centrinė vyriausybė galėtų nuspręsti ir perskirstyti, per, pervesti kitam regionui. Jeigu tai būtų įmanoma, gali būti, kad kai kurie projektai tiesiog e, kainuotų išpūstas sumas pinigų. Ir jeigu vyriausybė būtų suteikta galimybė spręsti tokius klausimus, ar iš tikrųjų tai būtų geras dalykas. To jis. Ponas Olėničiakas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai svarbu čia ir dabar, kalbant apie sąjungos politikos ateitį, labai plačiai, ne tik 2010 Europos kontekste, bet ir jūsų pasisakymų kontekste kalbėti apie tai, kad visa, visa politika, kurią vykdo ES, turi būti koordinuojama. Jeigu yra kažkokių tai trūkumų, netobulumų, galbūt jie susiję su jūsų pristatytomis priežastimis, bet gal tai susiję su pono Kurskio išdėstytomis mintimis. Aš nebejoju, kad mes, mano valstybė, kaip nauja ES narė, sprendžia problemas susijęs su infrastruktūra, pavyzdžiui, kelių infrastruktūra, taip pat ekologija. Sutinku, bet mes buvome mūsų e, atspirties pozicija, mūsų startinė padėtis buvo visiškai kitokia. Ir jeigu kalbame apie 2013-2020 laikotarpį, tai be abejo, iki to laiko mes jau būsime įveikę daug kliūčių, bet reikalinga kažkokia kryptis. Reikia E, įkvėpti valstybės ir regionus. Ir kalbant apie, kad kalbant apie infrastruktūrą, kitų laikotarpių jie tie regionai taptų daug aktyvesni. Be abejo, yra čia glūdė didžiulių iššūkių. Ir apie tai šioje salėje labai dažnai ir kalbam, pavyzdžiui, apie tarptautinę pasaulinę konkurenciją. Kinija, ne tik Kinija, bet ir kitos sparčiai augančios ekonomikos šalis Taip, mes turime akcentuoti inovatoriškus sprendimus, švietimą, švarės technologijas. E, aš žvelgdamas į Lenkiją pergyvenu tik dėl to, kad kai kuriais atvejais mes galime per nelik vėlai imtis dėkti tuos visus sprendimus. E, mes šiek tiek atsiliekame, e, investuodami naujas technologijas, finansuodami švietimą. Ir jeigu mes dabar nesulauksime paramos iš ES, mes tikrai, mums pasivyti bus tikrai sunku. Aš kreipiuosi ir į profesorių Šlechtą. Gal turite statistinių duomenų apie tai, kaip stipriai, kaip smarkiai mes atsiliktume. Aš atsiprašau, kad aš taip aiškiai atskiriu senasias ir naujasias valstybės narės, bet noriu sužinoti, kiek mes esame atsilikę dabar. Ir kalbant apie finansinę paramą, koks yra to trukis, kiek mums reikia investuoti, kad būtume tikri, jog mes tikrai pasivysime tokiuose srityse kaip. E, novatoriški sprendimai, naujos, pažangios, švaros technologijos švietimas. Nes aš, mane tikrai neramina kai kurie dalykai ir aš beveik esu tikras, kad žinau, kaip išspręsti kai kurios dalykus. Taip, in, infrastruktūros srityje mums reikia daug nuveikti. Moksliniai tyrimai ir plėtra, čia atsilikimas yra didžiulis. Man atrodo, kad jis dar padidės, bet aš ne, ne visais atvejais sutinku su ponu Kurskiu. Ačiū labai. Noriu paprašyti atsakyti ekspertų užduotus klausimus į tos, kuriuos jūs norite. Uh, all, Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už klausimus ir pastabas. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, sutinku su pono Kurskio mintimis Jis kalbėjo apie inovacijas ir ES 2020 strategiją. Aišku, iškyla pavojus, kad tikslai bus suformuoluoti viršuje ir nuleisti į apačią, pamirštant regioninės plėtros prioritetus. Ši grėsmė buvo pastebėta ypač Balkerio pranešimi. Buvo kalbėta apie ES e, lygmens prioritetus e, skirtingose regionuose. Atsakydamas į Vanisteroj mintis ir teritorinės sanglaudos principą ir naują mąstymo modelį, manau, kad įgyvendinant sanglaudos politiką galima būti labai lankščiais. Yra iniciatyvų makro lygmenyje, yra kuriamos naujos erdvės, naujos teritorinio bendradarbiavimo erdvės, atsiranda ir vietos lygmens iniciatyvų. Pažiūrėkime, kas vyksta nacionalinėse teritorinės anglodos e, politikose Prancūzijoje ir Junktinėje karalystėje. Manau, kad svarbu, kaip jau buvo minėta, kad e, nustatant tikslus reikėtų atsižvelgti į tikslus konkrečiame regione. Sureaguosiu ir į pono Kelį mintis dėl dėl e, minėtų sričių. E, manau, kad tuo laikotarpiu nuo 2006 metų buvo nutarta remtis kitų požiūrių. Ir kalbant apie lėšų iš vieno regiono perkelimą į kitą regioną, ypač intervencinėse programuose, tai tai vyko. Jean-Charles, Ačiū labai. Jean-Charles, gal galėtumėte kalbėti kaip galima trumpiau, nes po penkių minučių nebeturėsime vertimo. Thank you. Thank you very much for... Ačiū labai. Ačiū labai už labai įdomias e, pastabas. E, sureaguosiu į du klausimus. Ponas Vanistero iškėlė labai svarbią mintį. Tai yra tai, kad mes teritorinę sanglaudą turėtume vertinti kaip galimybių langą, nes e, būtent ji atveria mums naujas, naujos eros galimybės. Įgyvendinami teritorinės e, sanglaudos politiką turėtume galvoti ir apie kitas dimensijas - aplinkosaugą, naujas erdves. Manau, kad galėtume pasitelkti sutartyse įtvirtintas nuostatas. Kitas dalykas turėtume nepatekti į spastus ir nepaversti sanglodos politikos vargingųjų priemonę, tik skurstančiųjų priemonę. Neturėtume finansuoti tik trijų konkrečių sričių, kur e, sąglaudos politika reikalingiausia. Tai yra, pavyzdžiui, infrastruktūros e, projektų, labai skurdžių projektų ir įvairių programų skatinančių tarp valstybinį bendradarbiavimą, finansavimą. Taigi nepatekime į tuos spastus, nes tai trukdytų regioniniai plėtrai. Jei kalbame apie sanglaudos politiką šalies lygmenių, tai ta politika yra sėkminga, vyriausybės yra patenkintos. Regioniniu lygmeniu yra kiek kitai. E, regioniniu lygmeniu kai kurie regionai gali pasakyti, kad taip, pokyčiai vyksta ar pokyčiai nevyksta. Taigi ta sanglauda yra tarsi pasiekiama. Tačiau mes e, stebime, kad atotrukis vis dėlto tarp skirtingų regionų auga. Ir tai yra problema. Arba turėtume savo pasisakyti, ar tai yra problema ar ne galime skirti tik po minutę kiekvienam kalbėtojui. Euh, Apie regionus kalbant ir remiantis paskutiniais Eurostato duomenimis, e, yra regionų, kuriuose e, 75 e, procentus BVP, turinčius tik 75 procentus BVP, tokių yra 68. E, kalbant apie regionus, kur yra nuo 75 procentų iki 100 procentų BVP vidurkio, tokių yra 80 procentų iš senųjų 15 ir, 4, ir 12. Ir 81 toks regionas iš ES 12 yra. Ir 101 regio, regionas. Tai yra 97 procentai iš, iš, iš senųjų 15 ir labai nedaug iš naujųjų. Aš kalbėsiu labai trumpai. Sako kalbėtojas, tik porą pastebėjimų dėl to, kad reikia e, stiprinti tarp pasienio bendradarbiavimą, tarp, tarp valstybinį Tai tikrai sustiprintų regionus visose mūsų šalise ir turime kalbėti apie bendradarbiavimą tarp valstybių, tarp valstybių ir atskirų regionų. Pirmininkė, norėčiau kolegoms informuoti apie sprendimus kuriuos vakar priemė koordinatoriai. Visų pirma, paskirsime pranešimus Madeirų ir, Madeiros ir Azorų klausimų pranešimą rengė pirmininkė. Taip pat vienas pranešimas buvo priskirtas liberalams. Pranešimas dėl mokslinių tyrimų programos supaprasinimo APP frakcija rengė pranešimą tą temą. Koordinatoriai pasiūlė uh, kad iki pirmadienio 6 valandų vakaro jie apsispręstų ar mm, siūlyti renkti pranešimą savo iniciatyvą dėl sanklaudos politikos ateities ir teikti jį e, plenariniai diskusijai spalio mėnesio sesijoje. Taip pat nusprendėme e, inicijuoti septynis savo iniciatyvos pranešimus ir vieną pranešimą apie įgyvendinimą, vieną pranešimą dėl strateginio e, 2010 pranešimo EPP. Dėl trečiojo tikslo regionų pranešimą renks EPP. Socialdemokratai gavo galimybę renktinį pranešimą apie sinergiją tarp struktūrinių fondų, demografiniai pokyčiai, dar vienas pranešimas, kurį renks socialdemokratai. E, problemos susijusių su, su lėšų įsisavinimo aldė renks, o ECR frakcija. E, žalieji gavo galimybę renkti pranešimą, kurio tema dar nenurodyta. Visą šią informaciją su visais pavadinimais jūs gausite e, kitais kanalais taip pat. Ir mes taip pat nusprendėme kelti klausimą dėl sankcijų pritaikymo sankcijų mechanizmo. E, apie tai kalbėsime viename iš mūsų posėdžių. O Toledo. O kada vyks mūsų. E, ką, kokius sprendimus priimsime po Toledo, e, Toledė vykusio tarybos posėdžio, nuspręsime kitame posėdėje. Noriu padėkoti visiems, ypač ekspertams, su kuriais turėsite galimybės dar susitikti šiandien. Ir posėdis baigtas. Ačiū. Taip pat pirmininkė dėkoja vertėjams.